Bien. Eh bien, nous allons, euh, nous allons essayer de commencer à l'heure. Euh, Pabandysime pratesti posėdį. Minutę skirsime vertėjams, kurie perskaitys savo pranešimą. Prašom. Taigi šiandien yra 36 diena, kai vyksta protesto veiksmai dėl vienašališkai primestų nesubalansuotų ir nesažingų darbo sąlygų vertėjams. Apgailestavome, bet turime jūs informuoti, kad vertimo paslaugos bus teikiamas griežtai pagal grafiką iki tada, kiek numatyta programoje. Ačiū uždėmesi. Bien, donc euh, nous remercions. Euh, Pirmininkas, na, dėkojame vertėjams, kurie su tam tikrais apribojimais mums padės dirbti. Taigi, pagal darbo atvarkę bus pranešimo projekto dėl hostų prieimimo renginių, į kurios pristatomos laivų atliekos projekto. Na ir žodis pranešėja, pranešėjai, pranešėja Gezin. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, Dominikai. Visi šešėliniai pranešėjai yra. Viskas gerai. Jau kartą kalbėjome apie šį pranešimą. Jis man tikrai kelia. Jis man tikrai yra svarbus. Aš tikrai jis man yra artimas komisijos pasiūlymą gana palankiai mes sutikome, nepaisant kelių pakeitimų. Tas tą patį galima pasakyti apie aplinkos komitetą. Aplinkos komiteto pranešėjas yra iš žaliųjų komiteto, mes jau kalbėjomės ir nutarėme, kad tai yra pasiūlymas, kurio remiantis galima eiti į priekį. Tikriausiai pasidomėjote visomis priemonėmis, kurios išdėstytos mano pranešimo projektas parengtas angliškai, kad būtų lengviau visiems paskaityti ir yra pateikta pakeitimų tekstui. dėl tam tikrų šalių, kuriams būtų taikomos išlygos, nes jos neturi uostų infrastruktūros. Austrija, pirmininkaujantys šalis, e, pavyzdžiui, neturi savo teritorijoje jokių uostų. Todėl tokiams šalims būtų taikomos e, atitinkamos išimtis. Tarptautinė jūrų organizacija taip pat e, įvedus yra tam tikras priemonės. Ir aš maniau, kad viskas, ką, kas nulemta pagal Marpol, yra gerai, tai yra priimtina. Bet ne visas specifines priemonės yra atsižvelgiama. Turime Europos teisės aktų skirtų upių uostams. Ten yra daug griežtesnės taisyklės dėl to, kas leidžiama ir ko neleidžiama. Norėčiau, kad kažkas panašaus būtų numatyta ir tarptautinio jūrų transporto atžvilgiu. Ir norėjau, norėčiau paskatinti komisiją mm, išskelti šiek tiek aukštesnius tikslus. Galbūt šį bitą bus galima pasiekti per būsimus susitikimus Marpal kontekste. Tai viena. Antra, kol kas neketinama įtraukti e, žvejybos atliekų. Kai kuriuose šalise, pavyzdžiui, Italijoje, jeigu jūrininkai, tai yra žvėjai, sužvejoja atliekų jūroje, E, tai jiems už tai atlyginama, jeigu ta, jie tas atlikas pristato į uostą. Man atrodo, kad komisija spanta, kad čia reikia kažkokių tai e, veiksmų. Na ir toliau yra apimties apribojimai. E, pavyzdžiui, 100 procentų mokestis mokamas vieno laivo, bet jeigu laivas iškrauna visas atliekas, tai tuomet atrodo paprasčiausias sprendimas, nes mokama tik tai vieną kartą, o tai yra taip pat paskata ir viską gražinti į sausumą, taigi aplinkai tai geriau. Bet uostai sako, kad, kad būna ir pavojingų atliekų arba yra laivų, kurie turi labai daug atliekų. Taigi kyla diskusija, ar reikia kažkaip riboti atliekų kiekį, ar nereikia, sumoki vieną mokestį ir gali iškrauti viską. Kitas dalykas, kuris aptarnėjimas, ir aš žinau, ko nori taryba, žinau, ką pasiūlė komisija, bet klausimas apie tai, ar tam tikras atliekų rušis turi iškrauti prieš išplaukdamas iš paskutinio Europos uosto tas uostas gali būti visai mažas, gali būti labai apkrautas, arba gali būti, tai gali būti labai didelis uostas, kaip, pavyzdžiui, Junktinė karalystėje, kur jokių problemų nebūtų. Na, žinoma, mes visi norime užtikrinti, kad būtų tinkamai tvarkomos e, atlikos, kad jos nebūtų išmetamos į jūrą. Na ir galėtume įterpti nuostatą, kad viskas būtų iškrauta prieš išplaukiant iš paskutinio Europos uosto. Na, tai tiek. Aš lankysiuos vasarą keliose uostuose, pasidomėsiu praktiniais aspektais, nes ne visi uostai turi tokią pačią įrangą. Lankysiuos Hamburgė, e, nes tai man visai netoli pirmiausia. Uostas ten yra didžiulis. Na, kiti mažesni uostai neturi tokios pačios įrangos. Kai kurie mažesni uostai gali priimti tam tikras atlikas, kiti negali. Taigi reikia, kad būtų tiksliai viskas apibriešta. Yra daug laivų, kurie, kuriuose rušiuojamos atlikos jau pačiame laive. Bet po to jie, kai atplaukia į uostą, viską turi iškrauti vieną konteinerį. Tai yra nepriimtina. Jeigu jau atlikos išrušiuotos, tai reikia atitinkamai jas iškrauti. Ir dar vienas svarbus dalykas. Baltijos jūra. Kur, kur veikia metalo laužas surinkėjai. E, ir kitų pavojingų atliekų surinkėjai, pavyzdžiui, sieros. Pavyzdžiui, problema su sieros surinkimu. Taigi, Diskutuosime toliau. Aš tikiuosi, kad spėsime šį darbą pabaigti dar per šią kadenciją. Ir um, dabar mielai išklausysiu šešėlinių pranešėjų ir stengsime dirbti draugiškai kartu. Ačiū, ponia Meisner. Toliau. EPP, šešėlinė pranešėja, ponia Klūn. Uh, thank you, Chairman. And... Ačiū, ponė pirmininkė, ir noriu padėkoti ponai Masner už visus pakeitimus ir tai, ką jie iki šiol pasiūlė. Man atrodo, kad tai yra pakankamai geri dalykai, už ką ir noriu padėkoti. Ankstesnių diskusijų metu šiame komitete apskritai buvo išreikštas bendras pritarimas jos pasiūlymams, bet norėčiau grįžti prie keletos pakeitimų 20 pakeitimas, galima jam pritarti be didesnių išlygų. Aš manau, kad jis tik patobulins pranešimą, jeigu pripažinsime, kad ne visi laivai turės <clears throat> iškrauti į krantą savo atlikas, bet kuriame ES uoste, nes tikrai taip toks reikalavimas būtų protingas ir aktualus tom šalims, kurios atsiduria ekstremaliuose situacijose. Todėl nuostata svarbi taip pat dėl a, nedidelių, dėl mažų uostų, a, kuriuose judėjimas nedidelis, jam taip pat neturėtų būti taikomos visos, visi reikalavimai ir manau apie tai kalbame 16 pakeitime, bet reikia parengti labai aiškės formuluotas ir aiškės gairias. Tai turi būti pakankamai detaliai reglamentuota išimtis, nes tikrai yra labai e, daug valstybėse narėse mažų uostų tiek jūrų, tiek vidaus vandens keliuose. Todėl reikia pagalvoti apie išimtį. Toliau pasyvus žvejybos įrankiai ir nebenaudojimų žvejybos įrankio iškrovimas. Džiugu, kad pranešime bandama spręsti jų problemą, kaip juos pašalinti. Ir gerai, kad finansinė našta už tokių įrank, žvejybos įrankių šalinimą neužkraunama žvėjams. Turiu galvoje išlaidas, kurias jie patirtų gabendami žvejybos, pasyviuosius žvejybos įrenginius į uostą. Dabar a, žvejyba artimuosiuose pakrantose ir a, trumpamaršrutinę laivybą. Tai irgi yra svarbus dalykas, kad tie, kurie a, žvejoja nedidelėse <clears throat> plotuose, irgi galėtų, turėtų galimybę iškrauti savo atlikas ir nereikia labai stipriai apriboti tokių atliekų iškrovimo galimybių, numatant apribojimus mažiems laivams. Dabar e, rinkliava mokestis už iškrovimą. Tai turi būti pakankamai skaidri kainodara ir į e, kainą turi įeiti tik tai pagristos išlaidos. Turiu galvoje tas išlaidas, kurias patiria administracija. Manau, kad formuluota dar nėra pakankamai aiški ir penktajame straipsnė galima būtų patikslinti uosto tarpusavio bendradarbiavimą, koordinuojant atliekų prieimimą ir perdirbimą. Aš taip įsivaizduoju, kad komisija siūlo šimtaprocentinį netiesioginį mokestį. Bet tiesą pasakius, toks pasiūlymas atsirado vėliau, jau po to, kai pamatėme galutinį pasiūlymo variantą. Todėl parlamentas nespėjo suformuoti šiuo klausimu savo galutinės nuomonės. Aprūpinimo sąrašas. Visa tai yra susijęs su šalutiniu produktų reglamentavimu ir šalutinių produktų šalinimu. Iš dalies šį klausimą reglamentuoja atliekų deginimo taisyklės, bet reikėtų pagalvoti apie gal kitokį apibrėžimą, kad jis apriektų taip pat ir žemės ūkio sektorių, nes dabar nepakankamai apibrėžtis yra iški ir gali kilti uh, sumaištis aiškinant savokas dabar ekologinė laivyba, kur, dėl kurios parengtos gairės. Ir šiuo atveju mes kalbame apie priedo turinę. Turi būti parengtos labai aiškios gairės ir turime reglamentuoti atlikas ten, kur jos generuojamos. Na ir galiausiai Iš tiesų, mes šią vasarą turėsime padirbėti ir, kaip kolegė Maisner sakė, lankysimės dar ne viename uoste, kad susipažintume, kokia yra padėtis su atliekų importavimu. Rugsėjo mėnesį keturi šešėliniai pranešėjai, pranešėjai susitinka po vasaros atostogų ir labai tikimės, kad mes susitarsime dėl galtinės pozicijos ir galėsime padėti komisijai priimti šį dokumentą. Ačiū poniai Kliun, ponia Grapinė toliau. Ačiū ponia pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai Gesinai Maisnor, nes jos komentarai svarbus. Mesgi remiamės komisijos parengtą ataskaitą, kuriai galime pritarti visgi e, ateityje surenksime keletą dar posėdžių šią temą, todėl detaliai nenagrinėsiu kai kurių pakeitimų. Iš principo pakeitimams pritariu, tačiau jei leidžiate, norėčiau pateikti keletą pastabų dėl e, tų klausimų, dėl kurių reikės dar susitarti rengiant kompromisinius pakeitimų variantus. Aš manau, kad reikėtų, kad Europos komisija patikslintų tam tikrus dalykus, nes nėra pakankamai išsami ekologinės žvejybos apibrieštis. Norėtume žinoti, kokiegi laivai galėtų pasinaudoti visais direktyvoje numatytais privalumais susijusiais su ekologinė žvejyba. Ir manyčiau, kad todėl reikėtų šį pakeitimą šiek tiek um, gal išplėsti. Ir a, uh, truputį išplėsti a, uh, tą dalį, kurioje a, uh, pranešėja kalba, analizuoja šį klausimą. Manau, kad visa tai bus įmanoma. Toliau. Tarša. Pavyzdžiui, Dunojaus upės baseina juodosios jūros regione. Nebejotina, kad tokia tarša daro žalą ekologiniams sistemoms. Ir mes turime įtraukti į vidaus vandens kelius tokių būdų. Nes tada galima realiai bus sumažinti taršos lygį. Dar Kodėl negalėtume numatyti kainos priklausomybės nuo atliekų kiekio? Reiktų, nereikėtų skatinti atliekų gamybos, taip sakant, ir nereikėtų skatinti atliekų išmetimo į jūrą. Bet gal tada reikia pagalvoti apie atliekų klasifikavimą nes yra tam tikrų rūšių atliekos, kurios mažiau taršios, taip pasakykime. Taigi viena vertus yra toks rodiklis, kaip atliekų kiekis, kita vertus atliekų rūšis. Ir dar manau, kad būtina pagalvoti apie registracijos formas ir konkrečiai apie skiltę, kurioje nurodoma atliekų rušis, kad e, uostų administracijos galėtų įtraukti tokį dalyką, tai reikėtų kodifikuoti atliekas. Ir nemanau, kad tai keltų problemų, visą tai galima įtraukti į standartinę formą ir esu labai patenkinta dešimtuoju pakeitimu, kuriame gesina faktiškai paaiškina, ką reiškia uh, maitinimo įstaigų atlikos. Tai labai aktualu, aš dabar aišku neskaitysiu formuluotas, bet tiesiog norėjau paminėti. Uh, Dar vienas geras pakeitimas yra 23. Jeigu, sakysime, laivas plaukioja trumpu maršrutu gamindamas krovinius, jo atlikas taip pat reikia, jo atlikas reikia atkreipti dėmesį ir aš labai sutinku su pakeitimais, nes pavyzdžiui aktualu yra um, žalingo poveikio atliekos ir jų tvarkymas, 8 straipsnis ir 24 su juo susijęs pakeitimas, kuriuo komisijai siūloma įgyvendinti Marpolo konvencijos penktąjį priedą. Galiausiai noriu pasakyti, kad um, kitą kartą kai posėdžiaus šešėliniai pranešėjai. Reikia, mes apsvarstysime ir komisijos siūlomą tą terminą 2020 metai. Mes manome, kad reikėtų nukelti terminą gal iki 2021 metų, nes um, perinamasis laikotarpis per trumpas. Nėra gerai, kada nustatomi uh, praktiškai neįgyvendinami terminai. Nes bus tokių valstybių narių, kurioms reikės padirbėti ir kurioms gali pritrūkti laiko jeigu bus nustatytas per trumpas terminas. Taigi, tokias būtų mano pastabos, bet labai tikiu, kad rasime gerų sprendimų kartu su Europos komisija. Ačiū, ponia Grapinė, toliau ponas Vandalin. Ačiū, ponia pirmininkė. Visi labai entuziastingai analizavo šį pasiūlymą ir manau, taip yra todėl, kad jis bus naudingas mūsų aplinkos įsaugojimo požiūriu. Ir džiugu, kad uh, gana plačiai todėl pritariama pasiūlymui. Iš savo pusės noriu pasakyti, kad viską reikia daryti nuo pat pradžių. Pirmiausia, būtina sumažinti vartojimų pakuočių skaičių, nes mes per dažnai viską pakuojame. Bet šiuo atveju tikrai daugam pritarėme, kaip minėjo pranešėja. Toliau žvejybos atlikos. Žvejybos komitetas balsavo šiandien ryte dėl šio pasiūlymo. Nes būna taip, kad žvėjai plaukia ne žymauta, o a, surinkta tinklus vaiduoklius, pavyzdžiui, kurie guli ant dugno. Aš žinau apie tokius dalykus, nes žuvininkistės komitetas ketina tokiems e, klausimams skirti labai rimtą dėmesį. Yra trys svarbus aspektai. Pirmiausia, tai yra taisyklių vykdymas. Tai nuolatinė mūsų problema, nes gal ir gerai, kai priemama daugiau taisyklių, bet to pačiu tai tampa E, ir galvos skausmų, nes tas taisyklės reikia įgyvendinti, o įgyvendinimas šlubuoja. Manau, kad reikia daugiau gal pareikalauti iš valstybių narių. Aš suprantu, kad e, Europos komisija tikisi, jog Europos jūrų agentūra padarys daugiau darbo, bet aš manau, kad reikėtų spausti valstybės narės. Taip pat jau girdėjome komentarų dėl uh, E, vidaus vandens kelių laivybos. Žinau, remdamasi savo šalies patirtimi, kad galima sukurti surinkimo tokių vidaus vandenų, e, vandens keliais plaukiančių laivų atlikas ir jas sėkmingai perdirbti. Tiesiog reikia e, visą tą patirtimį pasinaudoti. Ir be to, dar kartą pasakysiu, kad valstybės narės turi būti atsakingos už tai, ką daro kas vyksta jų teritorijoje. Bet to nereikia pamiršti, kad mes turime laikytis pagal Paryžiaus susitarimą priimtų įsipareigojimų. Toliau. Jūrų uostai ir uh, mažesni periferiniai uostai. Aš manau, kad uh, ten T dokumente pateiktos apibrieštis mums gali būti naudingos. Ir ko gero gal verta daryti nuorodą komisijos pasiūlyme į jas. Dabar netiesioginis mokestis. Kai kuriems oro uostams tai kels problemų, nes labai gali būti, kad bus tokių laivų, kurie bandys pristatyti didelius atliekų kiekius. Jeigu bus nustatomas kažkoks tai, kažkokia tai aiški netiesioginė rinkliava. Uh, Gal tada reikia pagalvoti apie papildomą mokestį, pavyzdžiui, kai atlikas priimamos po darbo valandų. Taip galioja principasgi, kad moka, užtaršą moka teršėjas, todėl neverskime uostų to daryti. Aš manyčiau, kad būtent tokia kryptimi turėtume toliau tobulinti mūsų pakeitimus, o pranešėja tikrai nusipelno padėkos, ji puikiai padirbėjo be kita ko teikdama ir pakeitimus. Ačiū. Toliau ponas Taylor. Ačiū pirmininkė. Turėčiau pirmiausiai padėkoti Jasin už šį nuveiktą darbą. Iš tikrųjų daug žadanti pradžia ir mus džiugina tai, kad matome, jog daug atliekų šaltinių yra įtraukti į šią ataskaitą. Taip pat ir raginimas valstybėm narėm E, įvesti draudimus, išmesti atliekas jūrą. Ir be abejo, visa šitą iniciatyvą yra sveikintina, nors galbūt ir sunku ištarti tos iniciatyvos pavadinimą. Šiaip ar taip mes norėtumėm, kad e, įsigaliotų draudimai išmesti bet kokias šiukšlės ir atliekas, be kita ko ir krovinių likučiai ir pavojingos atliekos ir e, balastinis vanduo. E, E, įvairūs e, nugramdytos atlikos ir panašiai. Kad to nebūtų galima padaryti nei iš laivų, nei iš e, jūrinių platformų. Todėl be abejo sprendimas būtų labai sveikintinas, ypač jeigu bus sukurta sistema, kuri skatins pristatyti atliekas ir taip pat taikys nuobaudas ten, kur reikia. Iš tikrųjų, mes be abejo turėtumėm labai griežtai uh, harmonizuoti šias priemonės visose valstybės narėse ir būtų iš tikrųjų puiku. E, įsitikinti, kad visos e, sankcijos ir visos kitos įgyvenimo priemonės e, tiesiog atitiktų mūsų įsipareigojimus, kuris mes prisėmė tiek pagal Paryžiaus konvenciją, tiek pagal įvairias tas jūros jūsios konvencijas ir panašiai. Na ir Puiku taip pat būtų, kad e, būtų e, komisijai sutiktos papildomos kompetencijos pagal šį, šį pranešimą ir noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie rengimo, įskaitant taip pat ir parlamentarą Meisner. Ačiū, ponė Taylor. Prieš suteikdama žodį Gonsalės Penės, norėčiau pasveikinti keliais žodžiais Pana Kamers. Grupiais atsivedė 30 svečių, kurie jau susėdė dabar komiteto posėdžių salėje. Jie atvyko iš Europos geležinkelių mokymų centro. Tikrai sveikiname iš čia prisijungusius. Šiandien apie geležinkelius per daug nešnekam, šnekam apie jūrų sektorių, bet vis tiek manau, kad na, nieko blogo, jeigu jūs pasveikinsiu. Pasplokime mūsų svečiams. Kągi, Dabar ponia Gonsalės Pinės. Dėkoju, ponia pirmininkė. Taip pat norėčiau prisidėti prie sveikinimo mūsų svečiams. Žinau, kad tema nėra jiems pagrindinė, bet mūsų frakcijoje mes be abejo visada taip pat giname ir e, viešai traukinių transportą mūsų institucijose. Noriu padėkoti poniai pranešėjai už jos nuveiktą darbą rengiant pranešimą. Na, iš tikrųjų e, pateikė labai įdomių minčių ir manau, kad mes daugumą jų galime palaikyti. Gal vienas kitas elementas pranešime galėtų šiek tiek aiškiau būti suformuoluotas ir vienas iš tokių būtų, kai kalbame apie tai, kad mažiesiam uostam galbūt arba nuošalėms uostams taip pat galėtų būti taikomos išlygos. nemanau, kad turėtumėm šokti virš bambos ir iš tikrųjų stengtis pasirodyti geriau komisija. Be abejo, pirmiausia, reikia apsibriežti, kas yra laikoma mažu ar nuošaliu uostu, kaip tos išlygos atrodytų. Ir kitas pastebėjimas, tai um, pervežimai trumpais atstumais. Kalbama, kad tokioms operacijoms reikėtų taikyti uh, E, sumažintus mokesčius arba rinkliavas, vėlgi turėtume aiškiai apibriežti, ką reiškia jūrų pervežimas ir ką reiškia trumpi atstumai. Ar mes kalbam apie tam tikrą kilometražą, ar mes kalbam apie kabotažo paslaugas, ar kažkokias ypatingas pervežimo paslaugas. Manau, kad šios bent jau du dalykus reikėtų toliau tikslinti. Taip pat norėčiau pratesti savo anksčiau sakytus pastebėjimus. Tai yra pirmiausiai mokymo reikalavimai, mokymų, privaloma mokymų tvarka turėtų būti taikoma visiems darbuotojams, ne tik tai tiems, kurie dirba su atliekomis betarpiškai, bet visiems uosto darbuotojams ir darbininkams, o taip pat ir galbūt kitoms tarnyboms, kurios irgi gali pajusti tam tikrų pokyčių dėl šio dokumento. Aš manau, kad visai pozityvų yra kalbėti apie tam tikrus uh, patikrinimų ciklus ir čia reikėtų taip pat turbūt įtraukti atsitiktinius, ne, ne, iš anksto neperspėtus patikrinimus. Na ir kalbant apie tą skyrių, kur kalbame apie nuobaudas ar kitas sankcijas, e, turbūt reikėtų aiškiai pasakyti, kad Jeigu yra daromi tam tikri pažydimai, kurie kenkia žmonių sveikatai arba aplinkai, tai be abejo turi būti taikomas baudas ir panašiai. Taigi, tokios mano pastabos. Ačiū dar kartą pranešėjai už uh, jos atliktą darbą. Na ir uh, linkiu visiems, įskaitant ir vertėjus, taip pat gražių atostogų. Ačiū. Pone Gansalės, toliau pone Bilbao. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausiai, norėčiau padėkoti poniai Meisner už nuveiktą darbą. Žvinkysės komitete yra parengta nuomonė, taigi galiu tik tai paminėti, kad e, taip pat ir žvejybiniai bei laisvalaikio laivai irgi, arba pramoginiai laivai irgi bus įtraukti į taikymas rytį. E, neturėtume per daug jų bausti, tačiau mes žinome, kad jie kartais, pavyzdžiui, išmeta ir naudotus tinklus ar panašiai. Žinoma, e, didžiaja dalimi atlikos jūra atsiduria ne iš žvejybinio laivų, pavyzdžiui, plastiko atlikos ir panašiai. Iš tikrųjų, žvejai kaip tik prisideda prie to, kad jie rušiuoja tas atlikas, kurios pakliūva jiems. Ir turėtumėm taip pat uh, atskirti turbūt uh, tas atlikas, kurios uh, sugaudomos sąmoningai tyčia ir taip pat atsitiktinai pagaunamas atliekas. Turbūt reikėtų siūlyti kažkokias tai paskatas būtent surinkti atliekas, kurios galėjo netyčia būti išmestos į jūrą. Žvėjai be abejo turi kitų tikslų, bet būtų puiku, jeigu galėt prisidėti taip pat ir prie atliekų surinkimo. Na, dabar grįžtant prie uostų, mm, šiekios tokios patirties jau turime. Man atrodo, kad pirmiausia reikia nustatyti e, atliekų tvarkymo planus, diferencijuojant uostus, kadangi ne visi skirtingo dydžio uostai gali turėti vienodus pajėgumus. Tačiau kai kada uostai galbūt gali e, suvieninti savo pastangas su greta esančiais kitais uostais ir planuoti drauge, kaip reikėtų surinkti ir toliau apdaroti atlikus rautus. Kalbant apie nuošalius uostus, mes žuvininkystės pranešėme tinkamus pakeitimus pasiūlėme. E, svarbiausia, aišku, kalbėti pirmiausia apie labiausiai nutolusias teritorijas, galbūt e, taikant jums specialias priemonės, sakysim, specialų finansavimą jų uostams, kadangi jie tikrai susiduria su rimtesniais iššūkiais, pažiūrėjau, geografiškai net ir tam, kad greitai galėtų pastatyti reikiamą infrastruktūrą. Maža to, nemažai tokių uostų susiduria su dėliais turizmo srautais ir jau dabar jie orientavo savo vystimas į darno vystimas, įskaitant taip pat ir įvairias aplinkosauginės priemonės, tarp jų žiedinė ekonomika ir perdirbimą, atliekų perdirbimą. Uh, Pažvelkime, pavyzdžiui, kad ir Kanarų salas. Iš tikrųjų, ko gero galima būtų per specialiasias priemonės suteikti jam pagalbą, kad jie galėtų šitą darbą toliau plėtoti. Taip pat e, pritarčiau tam, kad buvo paminėta ir vidaus vandenis, vidaus vandenų laivyba, nes tai irgi taršo šaltinis. O dėl terminų, sakyčiau, kad turime būti vis tik tai realistai Na ir pabaigai jums leidus, norėčiau dar tart keletą žodžių apie regionus. Kodėl? Todėl, kad būtent regionai ir jų valdžios institucijos dažniausiai rengia specialiuosius atliekų tvarkymo planus uostams. Taigi nemanau, kad e, iš tikrųjų sukursime gerą atliekų valdymo sistemą, jeigu neatsižvelgsime e, vietos bei regiono administracijų valdžios institucijų, kurioms, kurių kompetencijai būtent tai ir priklauso. Be abejo, mes transporto komitete ir žuvinkysės komitete esame pasirengę bendrom jėgom prisidėti prie to, kad būtų parengtas geras pranešimas. Ačiū, ponė Bilbao. Mūsų bendro kampo. Labai ačiū, pirmininkė. Turiu vieną komentarą ir vieną klausimą. Aš truputį pradedu nervintis, kai da, kalbame apie mažuosius laivus ir mažuosius uostus. Manau, kad čia iš tikrųjų gali būti mm, tam tikras bandymas įsisukti nuo rizikos. Uh, atrodo toks įvaizdis, kad jūs mažutis, tai jūs e, nereikšmingas, e, liūdnas panašiai. Tačiau iš tikrųjų, e, pakalbėkime apie kaštus. Pavyzdžiui, paimkime Dubrovniką. Tai yra uostas, kuris patektų į šią, šį dokumentą, kaip jis vadinasi, direktyva atrodo, taip. Taigi, dėl turizmo srautų, jie galbūt ir būtų pasirengę mokėti papildomą kainą, kad sulauktų uh, daugiau laivų. Galbūt tą patį galėtų padaryti ir kai kurie ispanų ar italų uostai, bet ar tai būtų leidžiama ir ar tai būtų kažkaip apskaičiuojama. Ačiū. Dabar norėčiau steikti žodį Europos komisijos atstovom. Matote, kad ponios Nester pranešimas iš tikrųjų sukėlė didžiulį susidomėjimą. Visi kolegos turbūt e, bendrai sutarė, kad e, tai turėtų būti svarbus mūsų darbo aspektas. Mes tikrai nenorime, kad jūroje būtų daugiau plastiko negu žuvų, todėl visi turime elgtis atsakingai. Ypač tie, kurie be abejo patys teršia. Taigi, ponia Kopčiaska iš Europos komisijos. Ačiū, ponia pirmininkė. Sveiki, ponai ir ponios. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai ir jums visiems už tai, kad taip puikiai suprantate šio pasiūlymo politinį tikslą. Ir taip pat e, noriu pasveikinti su to, kad mes visi pritarėme šiam bendram tikslui. Tai yra sukurti tam tikrą struktūrą, kuri leistų efektyviai užkirsti kelią e, jūrų taršai iš laivų. ES vandenyse. Taip pat norėčiau priminti, kad šis pasiūlymas yra žiedinės ekonomikos paketo dalis. Ir aš e, neveltui tai sakau, kadangi kai kurie iš jūsų užsiminė apie kitokį teršimą, pavyzdžiui, kalbėjote apie plastikus, kurie be abejo yra tebe auganti problema jūros ir vandeninuose. Ir komisija iš tikrųjų pilnai supranta, kad mes turime e, taip pat e, spręsti ir e, taršo šaltinių problemą. Tačiau šis konkretus teisės aktas kalba apie būtent laivus kaip taršo šaltinį, tai yra tas atlikas, kuris išmetamas iš laivų ir iš tikrųjų Čia mes tengiamės e, suderinti Europinę teisinę struktūrą, kiek įmanoma labiau, e, suderinant su, su tarptautinė teisinė struktūra, kadangi e, būtent šitai žingsnis mes bandome taip pat spręsti ir kitą problemą, kurią irgi ne vienas iš jūsų minėjo, tai yra būtent gyvendinimo užtikrinimą. Atrodo, Mums svarbu, kad e, būtų sukurtas dokumentas, kuris yra lengvai pritaikomas, nes tada bus lengvai galima iš tikrųjų realiai ir užtikrinti, kad būtų laikomas jo nuostatų. Na ir mane tikrai džiugina tai, kad daugumą iš jūsų pritarėte e, tai šies moka principui. E, po daugelio diskusijų mes ko gero sukūrėme na, benefektyviausią galimą mechanizmą, kad laivai tikrai pristatytų atlikas į uostus. E, nesiejant e, mokesčio su e, pristatytų atlikų kiekiais, bet esmė turėtų būti ta, kad jūs mokate pastoviai ir tada be abejo jūs tiesiog pristatote tas atlikas tam, kad nešmėstumėte jų ir. Na, išklausiusi visų jūsų pastabų, išklausiusi apie pranešėjos, sakyčiau, kad galima būtų sugrupuoti jūs į dvi grupės. Viena grupė būtų papildomi klausimai, kurie susijęs to, kad galima būtų papildyti komisijos pateiktą pasiūlymą. Būtų, pavyzdžiui, siūloma įtraukti kitas atliekų formas, sakysim, tokias kaip balastiniai vandenis, um, ehm, taip pat um, ehm, nugramtas atliekas ir panašiai. Tačiau aš sakyčiau, kad tai nebetelpa į E, MPO e, teisinė struktūra, todėl reikėtų pasidomėti, ar iš tikrųjų galima bus tik sėkmingai užtikrinti e, vykdymasi. Be to, vėlgi, tie grandikliai šiuo atveju vargu ar apskaitai patenka į šitą kol kas apibriežtą atliekų sistemą. Taigi galbūt dar truputį per anksti būtų kelti šios klausimus. Kitas, kitagi klausimų grupė pasiūlymų ir, ir komentarų grupė, e, kalba apie galimas išlygas. Ir čia norėčiau pradėti nuo vėlgi mažųjų uostų. Kas paminėta taip pat ponios Meisner e, pranešime ir jūsų klausimuose, kiek aš suprantu, jūsų prašymas taikyti išlygą šiuo atveju netiek susijęs su to, kad uostai neturėtų apskaitai teikti kokiu nors E, atliekų surinkimo paslaugų, bet veikiau, kad būtų taikoma išlyga mm, turėti ir parengtus atliekų tvarkymo planus. Ir galbūt tai būtų galima bent jau padaryti supaprastintai. Kitaip sakant, svarbiausia, kad tiesiog būtų tinkama informacija, kur teikia bet kurie uostai, ką būtų galima padaryti su atliekomis, kada laivai prisišvartoja viename ar kitame uoste. Ir taip pat Buvo paminėta galimybė galbūt e, taikyti išlygą uostams, kur nedaug lankosi palyginti pramoginių laivų, tačiau reikėtų atkreipti sudėmėsi, kad kartais tai yra uostai, kur intensyvus e, žvejybos laivų judėjimas. Todėl turime gana atsargiai galvoti, ar tikrai verta um, apskritai daryti tokią išlygą, taikyti tokią išlygą, nes uh, E, jeigu per daug mažų uostų atleisime nuo tokios prievalės, tai galim pasiekti priešingą efektą. Taip pat komisija visiškai pritarė e, idėjai, kad reikėtų e, skatinti tos pervežimus trumpais atstumais laivais. E, ir net ir man lėžus truputėlį pinasi. Iš tikrųjų, e, laivyba šiuo atveju yra integralus transporto tinklo dalis, taigi reikia rasti tinkamą pusiausvyrą tarp politinių tikslų ir praktinio gyvenimo galimybių. Mes turėsime labai tyčiai panagrinėtas galimybės. Na ir dar keletas dalykų, kuriuos paminėjote, keletas iš jūsų. Konkrečiai, pavyzdžiui, kaip traktuoti laivus, kurie išplaukia iš ES uostų, bet plaukia į kitas valstybės, jie galbūt neprivalo pristatyti savo atliekų į paskutinį ES uostą. Na, mes turime pasiekti 100% garantijų, kad e, ne es esantis uostai taip pat galėtų primti atliekas. E, turbūt žinote, kad taryboje nemažai buvo irgi dėl to diskutuojama, kalbant apie šios teisės aktus. Taip pat aš ir klausimas ir pranešime e, pastebėjau su EMSA susijusius E, klausimus. Visų pirma, MC paminėta komisijos pasiūlyme. Ir dalis jūsų reikalavimo vėlgi turėtų būti turbūt e, perkelti į kitus teisės aktus, pavyzdžiui, e, kokius nors teisės aktus susijusius su galimų išmetimų jūroje ir taip pat nutekėjimo ar nubirėjimo registravimą ir stebėjimą jūrose. Uh, E, šitame teisės akte, ko gero, tų visų klausimų tikrai negalėsime apriepti. Kalbant apie... Na, aš puikiai suprantu, kad laikas bėga. Gal aš, žinote, gal aš tiesiog dabar sustosiu. Ir jeigu būtų papildomų konkrečių klausimų, aš be abejo mielai pabandysiu juos papildomai panagrinėti. O jeigu ne, tai e, mes mielai esame pasirengę bet kada ir ateityje bendradarbiauti tiek su pranešėjai, tiek su visais kitais. Madame. Labai ačiū, ponė Maisner. Prašom jums žodis padaryti išvadams. Taip, labai ačiū. Pabandysiu trumpai. Yra daug sričių, dėl kurių sutarėme. Labai gerai, kad paminėjote Marpol priedą. Tai man labai svarbu, Marija. Žinoma, Dunojos delta yra labai svarbi, reikia pagalvoti, kaip tai traukti ryšys tarp atviros jūros ir upių čia yra svarbu. Piteris Piterį, aš norėjau sužinoti daugiau apie tą sistemą, kurią minėjai atliekų surinkimui. Manau, kad galime pasimokyti nemažai iš kitų. E, Kitai, aš žinau, kad žaliai nori traukti uh, jūros platformas, nes jūrų platformos dažnai traktuojamos kaip laivai. Ta prasme, e, kaip surinkamos atliekos. EMSA buvo paminėta taip pat ir kolega iš GUE, neatsimenu jūsų vardo. E, taip, jūs teisus labai atidžiai turime analizuoti apibrieštis, kas yra tas trumpo maršruto laivyba ir kiti dalykai. Izas Kun yra iš žvinkysės komiteto, žinome, kad Europeš e, siūlo įvairių pakeitimų, dar juos panalizuosime. Ir žinoma, reikia skirti aktyvų ir pasyvę atliekų žvejybą. ir galimybės uostams bendradarbiauti, nustatant maksimal, maksimal, maksimalų kiekį atliekų. Aišku, uostai yra dėlių, įvairių dydžių ir aš nežinau, kokį čia sprendimą galima būtų rasti, bet pagalvosime. Kai kalbate apie kainas ir Dubrovniką, tai aš negaliu tai nieko pasakyti. Gal komisija gali ką nors pasakyti, nes dabar kainos nustatomas uostų valstybės narėse, taigi aš nieko pasakyti negaliu. Na, su komisija jau kalbėjomės. Tiesą sakant, mes dažnai su jumis sutarėme, bet, aišku, reikia panalizuoti visus tos aspektus. Ačiū dar kartą ir dirbsime toliau ir manau, kad sulauksime sėkmės. Dėkojame Jums, Gėzinė. Meister terminas e, pakeitimams yra Liepos 18 diena. Dabar pereiname prie viešų klausimų. Oro linijų pardavimo kanalų diskriminavimas. Prašau e, pirmosius ekspertus prisijungti čia prie manęs. Ponas Deblast, ponas Pango ir ponas Nolan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 labai svarbios transporto, oro transporto ateičiai temos, tai yra, dėl, apie, kalbėsime apie problemas e, susijęs su oro transporto e, pardavimo būdus. Šis, ši tema yra susijusi su vairiais aspektais - konkurencija, skaidrumu, e, kainų nediskriminavimu Ir aišku, kad tai mums rūpi ir mums e, mūsų diskusijos dažnai kyla dėl to, kad e, įvairūs e, pardavėjai bilietų ima papildomus mokesčius, parduodami transportuotojų bilietus. Na ir mes kalbame šiandien apie vėras reformas, apie kitus dalykus. Ir aš norėčiau, kad šią progą mes galėtume, galėtume suvokti, kokia yra ta sudėtinga situacija sektorija ir e, pardavimų kanalai oro transporte. Aišku, yra, e, yra įvairių pokyčių, galima sakyti, kad vyksta netgi tikra revoliucija e, susijusi taip pat ir su keliaivių elgesiu ir naujomis paslaugomis, naujomis technologijomis. Na ir reikia pasakyti, kad e, oro transporto bendrovės e, naudojasi įvairiais metodais. Ir atsiranda naujų paslaugų, e, tam kai kurie veršia veiksmingiau, geriau, rinka tampa vis e, aktyvesnė ir labai trokšta e, asmeninių duomenų. Ir todėl mūsų komitetas norėtų suprasti tos pokyčius ir kokie šie iššūkiai kyla, kokie pavojai kyla. Ir todėl mes pasikvietėme įvairių ekspertų, kurie mums padės suprasti, kas vyksta šiame sektorija. Ir pirmasis e, Pirmoji diskusija tai yra trumpa istorija apie oro linijų pardavimo kanalus. Ir pirmasis kalbės Olivier Avas, e, naujų pardavimo galimybių skyriaus vadovas iš e, Tarpinės oro transporto asociacijos. Ponas Debliust taip pat yra čia, jis yra generalinis sekretorius, atstovaujantis Europos kelionių agentūrų ir kelionių operatorių asociacijas. Sveiki atvykę į mūsų komitetą. Toliau Stefan Pango yra steigėjas ir vadovas įmonės Flyn. Ir toliau Martin Dolan, skyriaus teisinių reikalų ir įmonių reikalų skyriaus direktorius iš įmonės Sky Scanner. Taigi, sveiki atvykę ir nustatysime taisyklės iš karto. Nes laikas yra ribotas, paprašysiu kiekvieno iš jūsų pa... gana greitai pateikti savo pristatymus. Turite septynis minutės kiekvienas ir aš kontroliuosiu ir daunų neduosiu, nes dar turime padiskutuoti ir su parlamento nariais, ir su antra ekspertų grupė. Taigi, septynios minutės, prašom, jums. Good afternoon, Olivier. I'm working. Eh, Labą dieną, Olivier Aors. Aš dirbu Ajatoje, esu pardavimo ekspertas. Ajata atstovauja 290 oro linijų. Dauguma jau veikia ES. Ir sudaro 83 procentus pasaulio eismo. Aš esu buvęs Prancūzijos įmonės atstovas. Taigi, oro linijų pardavimo kanalos yra problema dėl tam tikrų trikdžių, nes e, kai kelios e, oro linijos nori parduoti savo bilietus per 10 e, tūkstančių agentūrų. Tos agentūros yra naudoja kompiuterinės rezervavimo sistemas. Na ir e, grūstis e, susidaro dėl to, kad ES yra tik tai trys kompiuterizuotos sistemos ir jos apima 60 procentų e, rinkos, oro uostai 20 e, ir kita, kiti kanalai 15 procentų. Kai kuriuose šalise tos CRS sistemos 80 e, procentų rinkos turime, užima. Na ir e, parduodama per vienas sistemas, o ne kitas, dėl to, kad pasirašom ilgalaikiai kontraktai, naudojama tam tikra konkreti technologija. Be to, e, CRS skatina eurolinijas per jas pradavinėti ir nesinori prarasti to kanalo. E, JAV agentūra teigia, kad jis šimtus milijonų dolerių gauna e, e, užmokesčio iš tų pardavimo sistemų. Tam CRS sutartis reiškia, kad konkurencijos nėra. Oro linijos moka už kiekvieną keleivį mokestį. Nu, už kiekvieną skrydį mokama nuo 3 iki 10 eurų. Pavyzdžiui, oro linija nori parduoti uh, Europos viduje kelionę su viena jungtimi gali sumokėti iki 40 eurų CRS sistemai už kelionę į abi pusės, o pati kelionė, o pats bilietas kainuoja mažiau kaip 100 eurų. E, taip yra dėl to, kad CRS sistemos labai koncentruotos, bet tos e, kainos e, CRS sutartys neleidžia Eurolinijoms pačioms pardavinėti jos turi parduoti tuos pačius bilietus visoms sistemams, o žemesnių e, per kitą kanalą kainų nustatyti negali. Ir dėl to e, Rodinijos nepardavinėja pigiau bilietų ir tai kenkia e, vartotojams. Taigi oro linijai praktiškai neįmanoma dėrėti su CRS sistema, nes na, ji gali primesti bet kokias uh, kainas ir sąlygas. Ir taip yra dėl to, kad CRS žinot, kad oro linija negali leisti prarasti tos kelionių agentūros, kurie patarnauja. Taigi oro linija turi dirbti per CRS ir konkurencijos tokiu būdu nėra. Oro linijos bando paske, pakeisti tą pardavimų kanalus, tos jis nori nutorti, nu, pastraukti nuo dabartinės technologijos, e, jos naudoja jau naudojamos tas pačias technologijas 30 metų ir CRS nenori modernizuotis. E, Kūriamos internetinės technologijos, oro linijos nori jos naudoti, kad būtų sukurti, sukurtos modernios e, pardavimo galimybės. AJATA siūlo naują standartą, jis vadinamas NDC, naujas, naujos pardavimo galimybės. E, jos leis vartotojams skaidriau nusipirkti įvairius produktus ir paslaugas. Ir oro linijos skiria milijonus e, tokiams naujams produktams, bet teisingai jų parduoti negali. Ir gera žinia yra tai, kad, kad CRS e, rems tą naują standartą ir viso pasaulio agentų, kelionių agentūros įrems. CRS priims standartus ir mes kitais metais pradėsime juos taikyti. Tačiau nepaisant techninio supratimo, kad prieimimo tos technologijos problemų lieka, jeigu aerolinija nenori turėti tų ribojančių sąlygų, kad galėtų pačios, kaip nori, pardavinėti bilietus. Tuomet CRS tiesiog padvigubina savo mokesčius oro linijas, neturi pasirinkimo, turi perkelti tuos kaštus tarpininkams ar galutiniams vartotojams. Ir visą tai vadinama CRS rinkliava. Taigi klausimas yra, ar vartotojams reikia ieškoti pigesnių bilietų e, per kelis kanalus, ar e, brangesnį bilietą, ar pigesnį bilietą per tą patį kanalą reikėtų visgi vis daugiau konkurencijos. CRS gali uh, pardavinėti pigesnius bilietus, bet tai, tuomet tai turėtų remtis kitokia, kitokiais pagrindais. Jie tą mano, kad tai, ką daro oro linijos, yra gerai galtiniam vartotojui. Daugiau konkurencijos tarp CRS bus reikš didesnį skaidrumą ne tik dėl kelionių kainų, bet ir įvairių kitų paslaugų kelionių agentai galės siūlyti tas pačias e, bilietus už tas pačias kainas. Tiesiog reikia pasirinkti tinkamą technologijos. Dideli kelionių organizatoriai šiek tiek bijo tų pakeitimų, nes jie nenori prarasti gaunamų pajamų iš CRS. Ir jie e, turi apsispręsti ar pa, pa, laukti CRS pasikeitimo, ar pasirinkti dabar naujas technologijas. Na, oro linijos yra suirzusios, kad trūksta inovacijų CRS veikloje. Vienas iš naujų, naujo distribucijos standartų tikslų e, leisti naujoms technologijoms e, užtikrinti didesnę konkurenciją, kas būtų naudingiau vartotojams. Taigi, jeigu oro linijų verslai yra, e, nėra yra iškreipimų, bet tai tie iškreipimai ir diskriminacija kyla ne iš pačių oro linijų, bet dėl CRS. Ačiū, ponia Aur. E, svarbiausia, kad jūs laikėtės jums skirto laiko. Dabar žodis Michel de Blust, septynias minutės. Thank you, Madam Chairman. Good afternoon. Labadiena visiems ir ačiū, kad pakvietėte mane. Mes atstovaujame uh, 70 tūkstančių kelionių agentų internete veikiančių operatorių ir taip pat um, kelionių organizatorių asociacijoms. <clears throat> Mūsų apyvartas bendra sudaro 210 milijardų eurų. Dabar kokia situacija, kaip veikia kelionių agentūros. Per praėjusius keletą metų mes sėkmingai pardavinėjame ne tik tai oro transporto bendrovių bilietus, bet taip pat ir bilietus į kruizus, viešbučius, užsakinėjame geležinkelio bilietus, automobilių nuomą siūlėme. Ir aišku, viskas priklauso nuo platinimo kanalo. Ne, bet netiesioginiai platinimo kanalai nebejotinai lieka ir toliau pagrindiniais internetu E, internetiniais platinimo kanalais. Visi žinote, kad e, tuo pačiu metu, nors užtikriname internetinės e, pirkimo pardavimo paslaugas, mes taip pat siekiame ir stengiamės užtikrinti aukšto lygio asmens duomenų apsaugą. Dabar kelionių agentūrai gali pasinaudoti šimtaprocentinių transporto bendrovių pasiūlymų Ir tokia paslauga, kurią mes teikiame, yra labai naudinga, nes pirmiausiai oro transporto bendrovės įgyja puikią priemonę platinti savo bilietus, ypač kadangi jos sudaro susitarimus dėl GDS ir tokiu būdu pakankamai priimtinai E, priimtinomis išlaidomis gali išplatinti savo bilietus per visą vertėjas grandinę. Tuo pačiu yra teikiama informacija apie skrydžius, apie kainas, apie kainodorą ir e, apie e, įvairias galimybės įsigyti bilietus. Be kita ko, platformos leidžia palyginti įvairias kainas ir tai daroma neutraliai ir nešališkai. Ir tokia visa grandinė reiškia, kad vartotojas gauna didesnę vertę, jis gali palyginti įvairius, informaciją apie įvairius skrydžius. Tačiau situacija šiek tiek komplikavosi pastaraisiais metais, <clears throat> nes tokie turizmo veteranai kaip aš prisimena tas aukso dienas, kai perkant tikitą, perkant biletą, buvo tikimasi skrydžio metu um, išgerti taurę vyno nemokamai uh, užregistruotą bent jau vieną lagaminą, uh, gautą uh, norimą vietą, lietuvę ir taip toliau. Dabar viskas yra E, traktuojama kaip atskiros paslaugos. Atskirai mokate už e, vietą, atskirai už bagažą ir taip toliau. Na, dar reikia, kad e, pradėtų imti mokestį už tai, kad pilotas sėdi kabinoje. Ir aišku, visą tai verčia vartotoje elgtis kitaip. Ir dabartiniu metu mes visi klaidžiojame po kainų ir mokesčių džiunglės. Ir mes sunkiai galime kartais palyginti, kas yra naudingiau. Dar vieną žodį apie a, naujus platinimo kanalus, naujus pat, pardavimo kanalus. Kaip jums atrodo, jeigu prieš įeinant į a, prekybos centrą jūs turėtumėte pasirašyti, ką perkate, bet matytumėte tik tai tai, ką nori jums parduoti um, prekybos centras. Tai labiau primintų Amazonės tinklalapį. Taigi būtų nustatomi aiški standartai ir būtų renkami uh, duomenys apie vartotoją. NDC kelia problemų nes ne visiškai aiški e, kainodara, sunku bus palyginti kainas, sunku bus e, susivokti, kaip panaudojami sukaupti asmeniai duomenas tiek apie vartotojus, tiek apie oro linijas. Laimiai, GDS yra visiškai kitokia sistema, jinai sertifikuota ir mes labai tikimės, kad tikrai galėsime įdėkti ir naujus esmens duomenų apsaugos standartus, bet tam reikės įspręsti tam tikras problemas, bet ir jums tas problemas teks spręsti. Taigi, kokie iššūkiai kyla? galvojant apie dviejų labai svarbių reglamentų peržiūra ateityje. Pirmiausia, tai 1008 reglamentas reglamentuojantis oro paslaugas ir 80 reglamentas reglamentuojantis e, CRS sistemų kodus. Mes žinome, kad peržiūra prasės jau kitais metais. Taigi, kokios kils problemos? Pirmiausiai, teisė, kurios institucijos turės užtikrinti uh, šimtaprocentinę prieigą prie informacijos apie kainas. Bet pačios oro linijos nelabai nori, kad vartotojas galėtų palyginti įvairių oro transporto bendrovių kainas. Toliau, antra, reikės užtikrinti pasiūlymų, pasiūlymų um, skaidrumą bei palyginamumą. Trečia, reikės suteikti vartotojui galimybę pasirinkti tuos pardavimo kanalus, kokius jisai pageidauja. Ar tai būtų tiesioginis pirkimas iš oro transporto bendrovių ar per netiesioginius paskirstimo tinklus. Ir galiausiai, kas nemažiau svarbu, reikės užkirsti kelią vartotojų diskriminacijai rem, pagal jų gyvenamoje vietą arba bendrovių įsisteigimo vietą. Tai yra keturi labai svarbus aspektai ir nemažiau svarbios reglamentai, jei, kuriais, kuriuos turime tinkamai sutvarkyti, jeigu norime užtikrinti, kad atviro dangaus e, idėja e, ir toliau veiks mūsų žemino padangėje. Ačiū. Ačiū už pasisakymą, ačiū, kad laikėtės laiko. Toliau ponas Stefanas Pengo septynios minutės. Ponos ir ponai, laba diena. Ačiū, kad e, suteikėte tokią unikalią galimybę dalyvauti šiame klausime. Aš esu vykdantysis vadovas e, Fly In įmonės steigėjas, mes siekiame sukurti paprastą sistemą, net iš dalies, kaip mes e, vadiname, unikalią sistemą, kurios pagrindinė savybė tai tiesioginis ryšys su oro bendrovėmis, kurios yra mūsų partneriai. Taigi, jūs matote ekrane tam tikrą modelį, kurį mes e, įdėgiame ir e, kurio pagrindų dirbame pastaruosius 30 metų. Tai reiškia, kad globalios e, pardavimų sistemos, tokios kaip Amadėjus, Expedia ar kitos, faktiškai atsako už visus, e, visus sandorio sudarimo etapus, įskaitant mokėjimą. Ir e, galutinėme rezultate e, yra sukaupiami duomenis duomenų bazėje, tokioje kaip pavyzdžiui viena iš jų yra Amerikoje, Junktinėse valstijose. Sakykime, jūs esate Briuselį ir norite vykti į New Yorką. Jūs naudojatės ekspediją suvedote duomenis, kurie jums aktualūs, įskridimo, atskridimo datą ir taip toliau. Kas vyksta toliau? GDS tada iš įvairių šaltinių surenka informaciją apie kainas ir vienintelis rūpesis yra, kad duomenys apie kainas būtų visose duomenų bazėse, bet oro bendrovės nežino, kad vyksta paieška. O kada jau jūs matote pasiūlymus, jūs galite, na sakykime, pasirinkti Bruselio avio linijas, tada jau susisiekime su Bruselio avio linijų um, rezervavimo sistema. Uh, bilietas yra rezervuojamas, jūs sumokate ir mokėjimas atsiduria oro transporto bendrovės sąskaitoje. Viskas vyksta maždaug taip. Tačiau modelis e, yra vis tik gana sudėtingas. Uh, bet tas modelis labai gerai veikia, kai e, oro transporto bendrovės pardavinėjo e, savo paslaugas kaip pajėgumus tam tikrus. Ir, tai, ir tol, kol tai buvo konkretus produktai be apribojimų. Pavyzdžiui, iš tiesų oro transporto bendrovės nekontroliuoja uh, kokį ekspedijos tinklalapyje vartotojas mato pasiūlymą, kokias galimybės mato. Ir uh, jų galimybė padidinti kainą yra labai ribota. Uh, vienintelis dalykas, kad jos ir taip pat oro bendrovės tada negauna, nekaupia jokių duomenų apie vartotojus, kurie naudojasi ekspediją paslaugomis. Taigi jūs kaip vartotojas, naudodamasis ekspedija sistema, galite gauti visą informaciją apie išlaidas. Ir visa susijusia informacija, pavyzdžiui, sėdimų vietų paskirstimas, ką daryti keičiantis datoms ir taip toliau. Jūs visą tą informaciją matote Visas sąlygas e, matote prieš atliekant rezervavimą. Tačiau aviolinių e, tinklalapiuose užsakant bilietą jūs to nematote. Ir jeigu jūs neturite patirties, tai tada yra sudėtinga, jeigu jūs, jūs matote, kad dviejų skirtingų aviolinių bilietai kai, kainuoja tiek pat, tai jums sunku spręsti, kurį pasirinkti, nes jūs nežinote, kas slepiasi už tos kainos, nes visiškai neaišku, ar jūs turite kažkokių tai galimybių ar ne. Kitaip sakant, kai jūs nusiperkate, jūs nusiperkate tai, ką nusiperkate ir nežinote, kas už to slypi. Dabar mes faktiškai jau kūrėme naują um, sistemą, kuri bus labiau į vartotoją ir pardavėją orientuota ir kuri leis vartotojui geriau pasirinkti norimą paslaugą, nes dabartinė sistema yra gana e, sudėtinga. Taigi, naujosios sistemos modelis remsis oro transporto bendrovių pardavimo modeliu. Tai yra paieška, rezervavimas, užsakymas ir mokėjimas, jo patvirtinimas. Taigi, pagal naują sistemą, skrendant iš Bruselio į New Yorką, jūs tiesiog nurodo tiesioginį, netiesioginį skrydį ir tada viskas yra, e, visa informacija pateikiama vienoje vietoje, visos kainos ir kai jūs pasirenkate jau jums tinkančią kainą, jūs peradresuoja į e, oro transporto bendrovės sistemą, kuri ir um, paima mokestį. Jūs, aišku, galite galvoti apie įvairius variantus, nes, pavyzdžiui, yra socialiniai tinklalapiai, yra TripAdvisor, tinklalapis, per kurį taip pat galima gauti palyginamas kainas ir užsakyti bilietus, bet tai labai sudėtinga. Ir mes galvojame, kad turi būti paprastesnės modelis. Dabar naujas modelis suteiks galimybių, suteiks naudos visiems oro transporto bendrovėms, nes jos gaus papildomą bilietų pardavimo kanalą ir galės padidinti savo pajamas ir jų pardavimo galimybės išsiplės pakankamai ženkliai, nes jos galės pardavinėti įvairiausios kainomis bilietais. Dabar perpardavėjai, jiems bus pakankamai nesudėkinga. Um, užtikrinti bilietų rezervavimą. Dabartinė sistema yra labai sudėtinga ir sunku yra perrezervuoti bilietus. Ir galiausiai vartotojas. Vartotojui tai taip pat bus naudinga, nes jis matys visas kainas. O mūsų pagrindinė, pagrindinė užduotis yra pateikti visų skrendančių vienu ar kitų maršrutų bendrovių kainas, kad jas būtų galima palyginti. Ir galiausiai, aišku, vartotojas galės priimti sprendimą remdamasis ir papildomą informaciją. Ir paskutinė skaidrė. Yra vienas klausimas visgi. Jokie investuotojai neinvestuos į oro transporto bendrovių E, platinimo kanalus. Mes e, bandėme tokių investuotojų surasti, bet niekas nenori investuoti vien tik tai į pardavimą. Vieninteliai e, įmonė, kurią mes radome, tai buvo New York'e, bet ir jos atsakėme. Kodėl? Todėl, kad kai kuriama nauja platforma, tai visų pirma dauguma investuotojų mano, kad GDS yra labai, labai tokia mm, galinga sistema ir jie nenorėtų konkuruoti su ją, nes Expedia, Booking.com, SkyDreams, Wait and Catch praktiškai užkerta kelią <clears throat> konkurencijai ir kitoms įmonėms labai sudėtinga įeiti į šią rinką. Labai ačiū. Pone Pango. Kągi, netgi staupėme keletą minučių, taigi dabar ponas Naulan, taip pat septynios minutės. Ačiū, kad pakvietėte Skyscanner taip pat e, padaryti pranešimą. Labai trumpai apie Skyscanner. Mes esame viena iš e, pirmaujančių e, kelionių paieškų platformų, tarnaujame apie 70 milijonų žmonių per savo tinklalapius ir E, taip pat e, dirbame su maždaug 1900 partneriais e, per savo kelionių platformą. Mes esame palyginimų paslaugų firma, taigi lyginame tiek oro linijų reikiamas kainas, tiek ir viešbučių ir kitų papildomų paslaugų kainas. Ir iš tikrųjų nutiesėme tos tiltus nuo vartotojų iki, iki tiekėjų. Mes esame įstikinę, kad e, meta paieškų palyginimo tarnybos yra labai, meta paieškų tarnybos paslaugos yra labai svarbios. Mes e, užtikriname skaidrumą, pateikdami informaciją, kuri yra aiškiai e, palyginama kainų ir kitų komponentų pagrindų. Ir Taip pat e, stengiamės e, siūlyti ne vienos orlinės, bet daugelio tiekėjų siūlomas produktus. Be abejo, visada vyksta tam tikra konkurencija tarp tiekėjų dėl geriausios kainos, e, dėl geriausių, patogiausių būdų nuvykti iš vieno taško į kitą. Ir mes stengiamės vartotojus aprūpinti kuo daugiau informacijos tam, kad jie galėtų daryti informuotus pasirinkimus. Mes bendradarbiavame smulkiaisiais verslininkais, nukreipdami tiesioginės sąsajas iš savo tinklalapio jų. E, E, taip pat e, produktus rodome ne pagal rinkodaros e, prioritetus, bet daugiau pagal vartotojų poreikius. Kita skaidrė. Mano kolegos panelistai šiandieną gana detaliai kalbėjo apie istoriją, vystimas, dabartinę būseną šitų GDS ir Aš manau, kad iš tikrųjų negalima paneigti, kad e, įvyko gana ryškus poslinkis e, per pasarus 15 metų paskirstimo modelyje ir daugiausiai e, tai įvyko dėl naujų technologijų. Na ir tebėra sistema dar kol kas evoliucijos procese. Kaip kiti šiandien panelistai kalbėjo, kad esama aiškaus oro linijų pagėdavimo atgauti savo rinkos dalį taip pat e, išskirti kažkuo tai savo produktus, savo, jų reklamavimą nuo savo konkurentų. E, taip pat matome, kad e, bilietų kainos buvo suskaidytos į atskirius komponentus. Ir kaip šiandieną jau turbūt paaiškėjo iš suprančių, kai kada vartotojai lieka suglumę, kadangi jie nesupranta, kaip vienus dalykus galima būtų palyginti su kitais. Taigi labai svarbu, kad kad ir kokia technologija bus galutinai patvirtinta, kad ir kokie sprendimai e, iš viso šito proceso gims, mes turime imtis e, žingsnių tam, kad vartotojai nebūtų suklaidinti, kad jie nepirktų netinkamų produktų, kad jie neper, nepermokėtų ir panašiai. Taigi, mm, galvodami apie tą ateitį, turime pasakyti, kad be abejo inovacijos technologijos e, suvaidins labai svarbu raitmenį. E, E, e, kaip visą tai išsirutulios ir naujų technologijų prieimas turėtų e, pagerinti vartotojų galimybės geriau suprasti, kokias alternatyvas jie turi pasirinkti. Kita vertus, nemažiau svarbu yra daug dėmesio skirti būtentiems keliautojams ir dabar ne visa patirtis yra iš tikrųjų labai uh, E, gera, dažnai žmonėms tenka ieškoti daugelį e, skirtingų alternatyvų tinklalapių. Ir e, mes manome, kad mūsų siūloma paslauga būtų iš tikrųjų sukurti kažką tokio, kur būtų galima visą tai palyginti vienoje vietoje. Na ir be abejo, turime atsižvelgti į iššūkius, apie kuriuos kalbėjo mano kolegos, būtent mes duomenų tvarkymą, proceso patikimų išlaikymą ir panašiai vienas iš svarbių dalykų būtų tai, kad žmonės galėtų pradėti užsakinti savo kelionę tiesiog um, mobiliu telefonu. Ir tai iš tikrųjų e, nėra lengva, e, kadangi daugelis remės senomis paveldytomis e, elektroninėmis sistemomis ir netaip lengva yra sukurti naują, gerą, veiksmingą telefoninę programėlę. E, tačiau žmonės turi tokių poreikių, kadangi jie daug keliauja. E, E, labai svarbu, kad būtų e, sukurta programėlė, kuri leistų parodyti mobilioje platformoje visą reikiamą informaciją, kurio, kurios reikalauja reguliatoriai, tai yra sąlygas ir panašiai. Taip pat labai svarbu užtikrinti mm, nuseklumą ir skaidrumą e, vartotojui, kad ir kokią formą jisai bus pateiktas. E, toliau kitas skaidrė. Aš vis dar e, nagrinėjau sąsajas tarp skirtingų suinteresuotų grupių ir mano kolegos panelistė taip pat nemažai apie tai kalbėjo. Skyscanners šiuo atveju kaip nevėžėjas yra savaškas veiksmingas E, tarpininkas. Mes, mančiau, skatiname konkurenciją šioje rinkoje, mes aktyviai dirbame su savo partneriais, tiek su orlinėmis, tiek su autys e, ir e, bandome jiems taip pat ir suvokti, kaip jie atrodo bendroje rinkos situacijoje, kokius skundimų ar pagėdavimų turi jų klientai ir panašiai. E, kiekvienas iš mūsų partnerių, e, jiems yra priskiriamas pavadybininkas ir e, jie konsultuoja tiek apie teigiamas, tiek apie neigiamas tendencijas. Taip pat, jeigu kalbam apie suntesius šalis, tai be abejo negalime ignoruoti to fakto, kad GDS ir vežiai ir keliautojai yra visos skirtingos suinteresuotos šalis. Na ir dabar, jau kalbame apie vartotojus, tai be abejo, skaiskaneriui svarbiausia vertybė yra skaidrumas, būtent dėl to skaiskanerio prekinis ženklas įgyjo pasitikėjimą. Mes nestengiame kainų skirstyti pagal komisinius mokesčius ar panašiai. Daugybė e, žmonių priklauso nuo e, internetinės paieškos paprastai taip ir prasideda jų kelionė. Tam, kad visa šita patirtis būtų sėkminga, mes e, e, stengiamės užtikrinti, kad e, vartotojai galėtų pasinaudoti visom turimom galimybėm, kad jie suprastų informaciją ir kad nepasirinktų neteisingų uh, E, sprendimų. Todėl turime e, stengtis užtikrinti prieigą prie visos informacijos, pateikti visą turinį ir padėti netgi galbūt pakomentuodami, paaiškindami, kad žmonės tikrai suprastų visą tą turinį ir e, galėtų teisingai rinktis. Taigi tas be abejo labai prisideda prie mūsų patikimumo. Tiek turbūt ir norim visiems padėkoti. Labai ačiū, ponia Nolė. Ačiū už visus šiuos puikius pranešimus ir dabar jau pradėsime diskusijas. Hmm, Ponsandekomp. Ne, ponė Klun. E, prašau. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti visiems už jų indėlį. Iš tikrųjų, išgirdome labai daug informacijos, kurią dabar turėsime suvirškinti. Tačiau man ir, manau, daugeliu kolegų turbūt darosi aišku, kad e, iš tikrųjų turime pirmiausiai orientuotis į skaidrumą, į atvirumą ir be abejo vartotojų interesus. Kadangi labai svarbu, jog visos šitos priemonės pirmiausiai neš naudos piliečiams, vartotojams, e, mes didžiuojamės to, kad e, aviacijos struktūra ES iš tikrųjų ir yra orientuota į vartotoją, stengiamasi užtikrinti atvirą ir sąžininką konkurenciją. Ir būtent e, tokią tradiciją mes norėtumėm įtęsti ir visi galbūt tą suvokia kiek savaip. E, ar aš galiu užduoti taip pat ir klausimus, ar kažkiek tai pakomenduoti? Klausimai gale? Taip? Galite išsakyti ir pastabas, ir taip pat uh, savo klausimus. Na kągi, um, norėjau uh, užduoti keletą klausimų dėl to. Uh, ką ponas užsakė, pavyzdžiui, kad e, nepakanka konkurencijos, kad dabar yra tik tai trys didieji e, šitos paslaugos tenkėjai, taigi yra savotiškas butelio koklelis sudaręs rinkoje, e, savotiškas piltuvėlis ir mums reikia tikrai daugiau skirstimo paslaugų. Ir taip pat Pans Blues gynė kelionių agentūrų poziciją. Taigi, daugiau atsiradusių CRS sistemos dalyvių turbūt pastiprintų tą konkurenciją ir galbūt e, leisų taip pat e, kai kuriais atvejais betarpiškai vartotojus siekti su Europos laugų teikėjais. E, klausimas būtų, ką mes galime padaryti, ką komisija galėtų padaryti taip pat. Nes komisija dabar minėjo, kad nesiuošia nagrinėti skundų šią srityje, bet iš tikrųjų, ką galėtume padaryti. Ar jūs manote, kad būtų teisinga peržiūrėti, pažiūrėjau, tą Elgesio kodeksą, ar jau atėjo metas tai padaryti, kadangi e, galų galia tai buvo dokumentas, kuris buvo patvirtintas 2009 metais ir dabar technologijos gerokai pasikeitė, atsirado daug naujų variantų ir apskaitai, ką nors reguliuoti dar labai sunku, nes e, vos spėjame apskaitai sekti tą nuolat kintančią aplinką. Tai ką mes galėtume nuveikti? gerindami šitą rinką, ar reikia kištis, ar tikrai reikia kažkokio papildomo e, reglamentavimo. Nes aš tikrai, kad ponas Pinio, pavyzdžiui, e, Pingot tai yra e, minėjo, kad, pažiūrėjau, labai sunku yra pritraukti investicijų, pritraukti finansų. E, Na kągi, aš manau, kad e, gal iš karto ir išklausykime atsakymų iš mūsų legendų, kas norėtų pradėti. Noriu padėkoti už klausimą. Na, iš tikrųjų, taip mes esame įstikinę, kad reguliavimo struktūra, kuri leistų naujam dalyviam įsijungti į procesą, uh, kad būt, gal būtų pašalintos tos piknaudžiavimą leidžiančios nuostatos. Mes turime čia pat 700 e, oro agentūrų, 1200 e, kelionių agentūrų maždaug ir tik tai 3 e, skirsimo paslaugų teikėjus. Taigi iš tikrųjų reikėjo ko gero. Reikėtų ko gero e, įvesti naujų žaidėjų, kadangi jie prisidėtų prie to, kad būtų užtikrintas dėsnis skaidrumas, e, E, būtų teikiamas galbūt papildomas paslaugos, e, kurias pirmiausia galėtų e, teikti pačios oro bendrovės. Na ir tai tikrai neapribotų vartotojų pasirinkimo veikiau, kaip tik tai pagerintų jį, kadangi e, būtų geresnės e, oro bilietų kainos ir mm, atinkamai tai prisidėtų prie ekonomikos pagyvinimo ir būtų sudaryta galimybė išvengti E, to piknaudžiavimo, kuris dabar dangstomas būtent tomis piknaudžiavimo užtikrinančiomis nuostatomis. Ačiū, ponė Pangau. Na, kai dėl mūsų viskas, ką mes darome, iš principo yra e, prieinama visiems. Pavyzdžiui, oro linijos e, turi vadinamosios API, e, tam, tikrus, tam tikras vartotojo sąsajas, per kurias bet kas gali prisijungti. Be abejo, oro linijoms galbūt yra sudėtingiau, kadangi e, visų pirma, tai jie naudojasi e, senomis, pasenusiomis sistemomis, kurias paveldėjai seniau ir iš tikrųjų suderinamus ne visais atvejais geras ir visą kitą. Tačiau pagrindinė problema, kaip jau sakiau, yra investicijos, piniginės injekcijos, nes niekas nenori to daryti. Ir jeigu jūs paklausite perpardavinėtojų, ne, ne, ne, net nustovėjusių, e, ne tradicinių, neseniai įtvirtinusių firmų, bet ypač naujųjų, smulkiųjų, mažųjų, e, jie tikrai norėtų naudas mūsų platformą. E, rinka yra didelė e, ir vėlgi galbūt yra kitų sprendimų, bet kaip sakiau, pagrindinis stabdis dabar yra būtent lėšų pritraukimas. Na, o dėl pildom pastiprintų. E, ačiū, panė pirmininkė. Ar turite laikrodį? Galbūt tada aš pamėginsiu pateikti palyginimą. E, noriu paminėti American Airlines vadovą Bob Crander, kuris vadovavo prieš 20 metų. Ir jisai kažkada parodė savo laikrodį ir pasakė, mano sektoriuje e, problema yra labai paprasta. Jeigu aš norėsiu surasti pigiausią laikrodį New York'e, man teks apsilankyti keliose šimtuose parduotuvės, kelios tūkstančiose parduotuvės. Tas pats ir e, su oro linijomis. Ir šiuo atveju iš tikrųjų e, e, per agentūrą dėl šitos GDS technologijos vartotojas pamato visas galimas kainas toje rinkoje. Būtent Tai ir yra pagrindinis pranašumas. Technologija be abejo vystosi, mano du kaimynai yra technologijų tiekėjai, kurie prisideda prie daugiau skaidrumo šioje pramonės šakoje. Tačiau ir, ir vėlgi buvo pasakyta, oro linijos iš tikrųjų kartais norėtų mažiau to skaidrumo ir ypatingai norėtų apsunginti galimybę palyginti e, kainas. Na, dėl to ir buvo, pavyzdžiui, išskaidytos tos bilieto kainos dedamosios. E, Ir taip pat, e, kai kalbame apie gadas, vėlgi girdėjau, kad ponas Haus sakė, kad e, gadas sudaro savotišką na, piltuvėlį, e, kur viskas ir stringa, kad jie gali praktiškai primesti vos ne bet kokias savo sumanytas kainas oro linijoms, tačiau tada man kyla klausimas, kodėl Lufthansa grupė E, galėjo įtraukti savo kainodarą, pavyzdžiui, 60 eurų, vadinamai, e, platinimo mokestį ir tai niekiek nepaveikė Lufthansa pardavimų, bent jau tose rinkose, kur Lufthansa grupė buvo dominuojanti. Ir čia kalbu mažų mažiausiai apie ties valstybės narės. Taigi, iš tikrųjų, turime būti labai atsargus Bet e, kyla klausimas, e, arba klausimas buvo, jeigu būtų daugiau tų CRS e, dalyvių, ar tai prisidėtų prie skaidrumo, prie dar, dar didesnės, dar palankesnės sistemos vartotojams, ar e, tokie srityje, kur iš tikrųjų, sakykime, jaučiame, kad vartotojams dar šiek tiek trūksta to skaidrumo, gal didesnė konkurencija atneš naudos vartotojams? Na, mes akivaizdžiai matome, kad yra naujų technologijų teikėjai, kurie ateina į šitą rinką ir kurie prisideda tam, tikra, tam tikrų mastų prie skaidrumo. Taigi taip, atsakymas taip, tačiau tuo pačiu galiu pasakyti, kad mano kaimynai sėdintis iš kairės e, sako, kad e, mums e, kyla sunkumų pritraukti lėšų. E, E, nieks nenori investuoti. Kodėl? Todėl, kad mūsų veiklos rytyje e, pelno marža iš tikrųjų yra mikroskopinė ir nelabai kas nori investuoti į e, būtent tokį sektorių, kur ta pelno marža yra tokia mažutė. Vasin van de Kamp. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš tiesiog kalbėsiu olandiškai. Aš manau, kad mes, Europos parlamentas, čia kalbant apie šias temas, dar esame atsilikę. Viskas yra labai sudėtinga ir neskaidru. Turiu keletą klausimų ponui Avas. Būtent tos CRS sistemos atsirado dėl to, kad jų norėjo oro linijos. Ir dabar jos tapo tokios didelės tos sistemos, kad nebegalima jų kontroliuoti. Antras klausimas. Vietoj to, kad tiesiog <clears throat> tą sistemą pralaužti, pertvarkyti ar atverti, jūs norite kurti naują sistemą. Kodėlgi netverus esamos sistemos? Ir <clears throat> dar vienas dalykas, niekas nekalba apie pinigus skirtus poną Blust, kuris paminėjo 16 eurų mokestį, kurį įmatė Lufthansa. Bet jūs, pane Nolanai, pavyzdžiui, nekalbate apie pinigus. Bet mes vartotojai turime smokoti du kartus. Turime smokėti jums ir po to Lufthansa. Ir dar pirmininkė. Klausimas. Ponui Pango. Jūsų įmonė nėra Amadėjus dukterinė įmonė, ne? Ar galite atsakyti į tokį klausimą? Ponas Nolan, Skyscanner. Jūs esate Amadėjus e, dukterinė įmonė. Nes aš manau, ponia pirminkė, mes Europos parlamente kalbame apie sąžiningą konkurenciją, atvirą rinką, bet kažkas valdo 65 procentus rinkos. Amadėjus yra puikia agentūra, bet labai labai didelė. Ir po to, pona Blus, ką daryti tuo tarpu? Europos e, komisijai viskas užtrunka, horizontė rinkimai, viskas už šis, šį peržiūrą, šių klausimų užtruks metų metus. Ar negalima, kaip spręsti šią problemą, ar galima atverti šią rinką? Ačiū, ponia Vandekamp. Kas pradės atsakinėti? Pone Saus. Labai ačiū už klausimus. Svarbus keli aspektai. Pirmiausia, NDC, NDS ne sistema, tai yra standartas, siekiant užtikrinti didesnę konkurenciją. Ajatos tikslas yra turėti keletą agregatorių, kurie galėtų konkuruoti su senaisiais CRS. Negalima gyventi su tik trimis CRS. Antra, mes, jūs sakėte, kad nekalbame apie pinigus. Kalbame apie pinigus. Mes sakėme, kad CRS sistemos yra per brangios šiai dienai ir, kaip aš minėjau, siekiant e, distribucijos laisvės e, atsikratyti tų piknaudžiavimų e, nuostatų turi dvigubai daugiau mokėti. Todėl oro linijos negauna tos laisvės, nebent pažeidžia sutarčių nuostatas. Na, taip, maržos oro linijams yra mažos, kas sakė ponas Deblust, bet oro linijų e, distribucija įmanoma didelė, taip pat didelėmis maržomis. Jūs sakėte, kad GDS dalis yra parduota, taip, prieš metų metus. Ponas Pango, prašom. Vienas svarbus dalykas. Ar kas nors gali prisijungti, sujungti, susijęti Lufthansa, prisijungti prie KLM, Lufthansos ir taip toliau, nemokėdamas papildomo mokesčio. Mes tai padarėme, Audėjus ir kitos bendrovės tai galėjo padaryti. Tai nėra komercinis klausimas, tai yra techninis klausimas. Aš noriu pasakyti, kad tas papildomas, to papildomo mokesčio galima išvengti, jeigu tavo sistema pakankamai moderni, moderni kad galėtų prisijungti tiesiogiai prie oro linijų sistemų. Ponas Nolana, aš sutinku su Pango, taip tai įmanoma. Turime tiesioginių rezervacijų partnerių taip pat. Mes dažniausiai neuždirbame iš to, kad e, persiunčiame keliaivį kažkam tai. Mes tiesiog uždirbame iš e, savo prekės ženklą. Ponas Deblust, ponė Vandekamp, savo klausimais jūs puikiai rezumavote 30 metų šios sektoriaus evoliuciją. Taigi sveikinu jūs ar turite namuose kelionio agentūrą, ar dirbate su oro linija, bet jūs tobulai rezumavote tai, kas vyksta 30 metų. Pirmiausia, oro linija sukūrė GDS. Tuo metu jų buvo keturios oro, Europos rinkoje. Nes kadangi jos buvo oro linijų skurtos, jos buvo šališkos. Po to teisės aktų Ir leidėjai pasakė, tai, ką jūs darote tarpusavėje, galbūt nėra gerai. Taip atsirado pirmasis reguliavimas mm, su taisyklėmis dėl e, skrydžių, informacijos atskleidimo ir taip toliau. Toliau mm, reguliavimas sakė iš paskos technologinį revoliuciją. Tuo pat metu jūs buvote teisukus taip pat. Eurolinijos atsiemė savo iš investicijas iš GDS, jie pardavė kitiems investuotojams tas GDS sistemas ir prarado jų kontrolę. Ir tapo meržiamos karvutės toms sistemoms. Po 30 metų jos nori iš naujo išrasti GDS e, paskirstimo ir vartotojų sąskaitą, nes galų gale jūs vėlgi teisus užduodamas klausimas Kasgi mokės? Jūs ir aš kaip keliautojai. Būtent taip ir įvyks. Tiesioginio prisijungimo platformos, kurios Eurolinijas mums nori pasiūlyti. Na, aš mielai, ponė pirmininkė, jūsų komitetui galiu suorganizuoti gyvą prezentaciją, palyginant tiesioginio prisijungimo platformą, pavyzdžiui, Lufthansa's ir kitų GDS sistemų ir pamatysime, koks yra turinio skirtumas, pasiūlomų skrydžių ir kainų. Ir tada paklausite, palauk, taigi siūloma nauja technologija, kuri yra už remiasi senosios technologijos tuneriu. Ar leiskime senai technologijai plėtotis, ką aš minėjau, savo prezentacijoje, apie, kalbėdamas apie Madėjus. Jos keičiasi ir priima NDC standartą, tai, tai tik tai laiko klausimas. Aš kartais emocionaliai reaguoju, kai kalbam apie bilietų e, pardavimų kanalus. Taip jau yra, labai svarbu to nepamiršti. Pone pirminkė, mano pasiūlymas yra rimtas. Jeigu komitetas vieną dieną norėtų pamatyti gyvą demonstraciją, ką siūlo įvairūs distribucijos kanalai. Aš esu įstikinęs, kad mūsų kelionio agentai ir technologiniai partneriai galėtų tai surenkti. Labai ačiū. Ačiū už pasiūlymą taip pat. Toks. Manau, kad mes pakankamai protingi, kad suprastume, kaip iš jūsų paaiškinimų. Paskutinis klausimas jums, ponia Aus. Jėtoje jūs atstovaujate visas bendrovės. Mažas ir didelės. Jeigu esi bendrovė, oro bendrovė, tai kas lemia dydis. Man atrodo, man atrodo orolinijos e, priklausomai nuo dydžio laikos skirtingos strategijos bilietų pardavime. Ir aš norėčiau sužinoti. Didelės bendrovės turi galimybių ir pajėgumų turėti savo pardavimo platformas, ar ne? bet e, daug viskas sudėtingiau mažesnėms bendrovėms, nes joms reikia tarpininkų, kelionių agentų ir taip toliau. Taigi klausimas toks. Jūs tik tvirtinate, kad tam tikra bendrovė įvedė papildomam mokestį bilietui perkamam per tarpininką. Bet kaip reaguoja maža bendrovė nes jiems tai turbūt tokiais atvejais kyla problema. Atsakysiu jums prancūziškai. NDC tai yra standartas, kuris prieinamas visoms įmonėms. Ir tai noriu patikslinti, kad e, traktuojamas vienodai visos įmonės, ar mažos, ar didelės. Čia nėra didelių bendrovių klubas. Tai yra daug bendrovių, kurios priima šį standartą. Jau turime 60 bendrovių, kurios sertifikavo šį standartą. Tai reiškia, kad didelis ar mažos e, įmonės supranta, kad tai yra gera galimybė e, modernizuoti elektroninį bilietų pardavimą. Jūs kalbėjote apie tarpininkus. NDC neturi reikalų su tarpininkais. Aš jau sakiau, agentūros gali naudoti NTC, pavyzdžiui, aš sakau, kad sukūriamos e, yra kol kas tiesiog skirtingos e, ekonominės sąlygos skirtingoms bendrovėmis. Svarbiausia, kad e, reikia naujiems agregatoriams padėti atsirasti e, rinkoje, kas leistų palyginti skirtingų bendrovių kainas. Iš tikrųjų, oro įmonės labai yra priklausomos nuo oro, nuo kelionių agentų, mes nesakome, kad reikia jų atsikratyti. Tokios kaip American Express, Carlson, BCD ir taip toliau, ir oro linijos priklauso ir nuo šių paskirstimo kanalų Taigi jam svarbu, kad e, tie distributoriai naudotų NDC viešai, NDC, BCD, e, kitos agentūros aiškiai remia viešai ir Ir kai sakoma, kodėl standartas egzistuoja 30 metų ir tos yra senosios sistemos nepriima mūsų tunerio. Pone Pango, ką Jūs pasakytumėte? Ne, kaip mes sakot, ne, nekalbame apie tarpininkų panaikinimą, mes kalbame apie naujų kanalų sukūrimą. Mūsų egzistavimas, tikiuosi, jis bus tvarus. Leisti dirbti perpardavinėtojams, kurie norėtų pardavinėti uh, skrydžius, nes negali to daryti, nes tai per daug sudėtinga. GDS integracija yra sudėtinga. Ja, tai turi būti akredituotas agentas, tai kainuoja daug pinigų, bet yra internetinių parduotuvių, kurios norėtų pardavinėti skrydžius ir šiandien e, tokia e, esama sistema padaro tai visko sudėtingų. Tai, tai, tai mes ir atsiradome. Svarbiausia, netarpininkavimas. Visi kalba apie NDC, bet norėčiau paminėti, kad svarbiausi, svarbiausios raidės nėra NDC, o API. E, tai yra taikomųjų programų programavimo e, interfejsas. Bet būtent per tai galima prisijungti prie sistemų ir e, pasinaudoti teikiamą informaciją. Tai daro oro linijos, jos laikosi modelių ir bando skurti pagal standartus tas API kad tai nieko, nieko iš, iš esmės nesiskiria nuo senų e, sistemų. Tiesiog e, bandoma pasivykti ir NDC jiems padeda. Bet nekalba apie, neina kalba apie tarpininkų panaginimą, tiesiog apie kitokį prisijungimą. Ačiū ponia Pango, ponas Devlaus, tai jūs norėjote sureaguoti. Pone pirmininkė, jūsų analizė yra visiškai tiksli. Manau, kad 240 IATOS narių yra apie 20, kurios turi lėšų investuoti į savo sistemas. Didelė dalis e, Europos regioninių bendrovių, o jų yra daugiausia. E, yra mažesnės ir mažos ir rytinės įmonės neturės turbūt lėšų investuoti į naują standartą. Na, aišku, ar 80 procentų distributoriai turės pinigų investuoti į naują standartą. Nereikia pamiršti, kad standartas yra vienas dalykas, bet paskirstimo kanale yra, yra įvairiausių įmonės sistemų apskaita, ir taip toliau. Visą tai yra susiję. Naujas standartas reiškia ženklias investicijas, bet kur ta nauda? E, tai tik tai padarys rinką mažiau skaidrę ir sudėtingesnę. Pone Naunė, ar norite ką nors pasakyti? Manau, kad visiškai sąžininkai čia buvo pasakyta, kad e, tai kainuos e, sukurti naują technologiją, bet tai nereiškia, kad, nereiškia, kad tai neturėtų atsitikti. Grįšiu prie ankstesnės minties. E, reikėjo sprendimų, kad būtų, jie būtų naudingi e, klientui. Kol vėliau kiti pasivys, reiškia, kad na, patys savaime. Ačiū. Perėsime prie antros diskusijos. Galima galbūt ir paploti, nes iš tikrųjų buvo labai įdomu. Allez, nous continuons. Taigi, tęsame. Pakviesiu toliau antros ekspertų grupės narius. Prašom ateiti čia atsisėsti. Ir pristatau ponas Kruit, kur jūs čia? Sveiki. Jūs atstovaujate Europos keleivių federaciją. Sveiki atvykę į mūsų komitetą. Ponas Kleder, Europos technologijų ir kelionių paslaugų asociacija. Ir ponas Dusart, taip pat jūs pažįstate, jūs esate e, komisijos skyriaus vadovas. Taigi antras, antra diskusijas Kaip užtikrinti neutralumą ir skaidrumą? Taigi reikia pasakyti, kad bilietų pardavimų sektorija yra tam tikra e, konkurencija su nepriklausomais bilietų pardavimo bendrovėmis. Kai kurios bendrovės tiesiog perparduoda bilietus Pirmoji diskusija aiškiai parodo, kad e, turime tokią situaciją, e, kai kompiuteriu gali e, per kompiuterinės rezervacijos sistemą gali nusipirkti bilietus, bet reikia išsiaiškinti, Kokios geriausios taisyklės būtų, kad būtų galima leisti visiems konkuruoti ir tai būtų naudingiausia vartotojams. Mes juk e, kuriame teisės aktus e, mūsų piliečiams, kad būtų galima gerai palyginti, rezervuojant bilietus. Na ir kaip čia buvo minėta, kai, kai kurios bendrovės verčia mokėti tam tikrą mokestį už bilieto pardavimą, kai perparduodamas e, bilietas. Ir Lufthansa's pavyzdys buvo minėtas, kad pigiau pirkti bilietą per CSR, e, CRS ir E, jeigu oro bendrovės kurs savo pardavimo sistemas, tai jos taip pat reikės laikyti CSR, CRS. Tai yra. Ir e, dabar malonu pakviesti dalyvauti naujoje antroje diskusijoje, o koksgi klausimas? Klausimas yra, kaip yra, kad Europos komisija velka kojas jau 30 metų. Ką jį daro? Ir e, visai tinkama, kad e, vartotojai klausia, ką jūs, ką jūs siekite padaryti. Kartais sakoma, kad e, esamas Elgėsio kodeksas yra pasenęs, bet kada jis bus peržiūrėtas? Tai kas sprendžia, kokias nuostatas taikyti ar ne? Aš tiesiog noriu pradėti diskusiją. Manau, kad per antrą apvalų stalą reikėtų išgirsti kažkokiu realių pasiūlymą. Taigi pradėsime. Ir pradėsime nuo vartotojų. Visiems po septynės minutės. Prašom. Much, um, uh, Ačiū, ponia pirmininkė, kad pakvietėte mus. Aš kalbėsiu čia Europos keliaivių federacijos vardu ir prašyčiau parodyti skaidrės. Dar ne viską matote. EPF tai yra skėtinė organizacija, kuri vienyje 21 valstybę narę ir 38 organizacijas. Mes įsisteigėme 2002 metais ir atstovaujame keleiviams įvairiose institucijose ir dirbame tiek vietos transporto srityje, jūrų transporto, tarpmesinio transporto ir taip toliau kitose e, su transportu susijusiose srityse. Aš esu Arjen Kriut, EPF valdybos narys. Anksčiau dirbau Niderlandų <clears throat> transporto naudotojų organizacijoje. Taigi, kaip matote, šiame darbe turiu patirties sukaupęs. Ir va šitą skaidrę parodykite, prašom. Taigi, ko reikia keleiviui? Paprasto dalyko. Jam reikia patikimos informacijos apie tris dalykus. Pirmiausia, tai tvarkaraštis, išlaidos ir nepainiokite išlaidų su kaina ir reikia patikimos informacijos, kaip užsisakyti biletą. Tai yra trys dalykai, kas labiausiai rūpi keleiviui. Tvarkaraštis, išlaidos ir kaip e, užsisakyti biletą. O dabar kas vyksta tikrovėje? Tikrovėje štai kaip kad nėra išsamios informacijos apie įvairių oro transporto bendrovių tvarkaraštį. Sakykime, kad kitą mėnesį man reikia skristi į Oslą. Viskas paprasta. Bet jeigu aš norėsiu sužinoti apie tvarkaraštį, tai KLM mane informuos apie savo skrydžius, SAS, Skandinavijos avialinijos apie savo ir taip toliau. Taigi aš galiu galbūt gauti uh, apie daugelį uh, transporto oro transporto bendrovių tvarkaraščius informaciją, bet tikrai ne apie visas. Kodėl taip? Todėl, kad jos sąmoningai neskelbė dalies informacijos, nes man skrydžiai ir jų tvarkaraštis svarbus yra, kai noriu įsiaiškinti, kas man patogiausia. Dabar išlaidos, čia dar sudėtingiau. Išlaidos tikrai nėra kainą. Jūs galite skristi vienu maršrutu ir sumokėti nepaprastai mažą kainą, jokingai mažą kainą. Tačiau yra ir kitokia tikrovė. Nėra aišku, kas sudaro išlaidos. Yra papildomų mokesčių ir aš kaip keleivis turiu sumokėti tas papildomas rinkliavas, nors visiškai nežinau, ką jos reiškia ir kam jos skirtos. Dabar papildomas mokestis už bagažą. Kartais už tai, kad viršėjate 10 kg, svorį leistina, kartais už 20 kg viršėjama ir taip toliau. Niekad nežinai, kitaip sakant, bagažas tampa daug brangesnis nei keleivis, bent jau sprendžiant iš kainos. Dar vienas dalykas, tai ką aš vadinu papildomomis išlaidomis rezervuojant bilietą, užsisakant bilietą. Jų neturėtų būti, bet jeigu sakysime, belgas per Niderlandų tinklalapį užsisakys biletą ir mokės kreditinę kortelę, nebejotinai jis sumokės papildomą mokestį. Ir yra taip vadinami uh, paslėptieji kaštai. Bėda ta, kad keileiviai nevyksta nuo oro uosto iki oro uosto. Oro uostas nepasilinksminimo aikštelė. Jeigu aš skrišiau į Oslo, tai aš pirmiausiai turėčiau nuvažiuoti į vieną oro uostą, tikriausiai tada man reiktų vykti automobiliu arba traukiniu. Ir tai reiškia, kad patirsiu išlaidas. Galiausiai atvykstu į Oslo. Aš nebūtinai turiu skristi į pagrindinį Oslo, aš galiu skristi į pagrindinį Oslo oro uostą ir man reikia nuvykti į Oslo priemestį. Taksai tai brangu. Autobusą bet kaip autobusu nuvažiuoti, o kaip sumokėti už bilietą Oslo autobuse. Aš galiu naudotis e, traukiniu. Du traukiniai važiuoja. Vienas yra puikus, puikias paslaugas teikia, bet brangus. Ir yra kitas valstybinis įmonės e, traukinys, kuris gal netoks prabangus, bet jo bilietai yra pigesni. Tačiau kaip aš sužinosiu apie visas šitas išlaidas, nes tai yra bendros jūsų kelionės išlaidos, juk ne bilieto kaina sudaro a, tas išlaidas. Taigi keleiviai norėtų, kad jiems pateiktų informaciją apie visas oro transporto bendrovės ir jų tvarkarašius, kad jūs žinotumėt, kur galima užsisakyti, kaip užsisakyti, norėtume žinoti visas išlaidas, e, kad nebūtų e, skirtumų kainoje, e, kad nesiskirtų kaina jeigu pasirenkame skirtingas um, užsakymo platformas. Ir aš manau, kad Lufthansa's praktika yra labai bloga praktika. Jeigu Europos komisija to nesustabdys, tai jinai tikrai paplis. Taip pat uh, svarbu bu, keleiviams yra tai, kad mes keleiviai norėtų žinoti, kokias turi teisę. Žinau, kad Europos parlamentas labai aktyviai platino informaciją, bet kiek iš tiesų keleivių žino, uh, kokias jie turi teisės. Jeigu, sakysime, aš kreipiuosi kelionių agentūrą ir per juos susisakau, ar aš turiu patyręs kažkokią tai žalą kreiptis į kelionių agentūrą, kad man padėtų gauti kompensaciją ar tiesiai į oro transporto bendrovę, ar kur kitur. Kaip aš turiu, galiu, koks yra mano teisų panaudojimo mechanizmas. Taip pat turi būti informacija apie kelionę nuvykus į paskirties oro uostą ir kaip pasinaudoti viešuoju transportu ar kitokiu transportu toliau jums vykstant, kur reikia. Ačiū, ačiū, kad laikėtės nustatyto laiko reglamento. O toliau žodis ponui Kleneriui. Septynios minutės. Ačiū, ponia pirmininkė, labai ačiū, kad pakvietėte mane, nes man šiek tiek, aš šiek tiek jaudinuosi, nes tai paskutinis mano toks viešas pasirodymas asamblėjos vardu ir aišku, dar ta ateitis ne šiandien, bet ir todėl galiu padaryti savo pranešimą. Aš atstovauju etai tai yra ECA, e tai yra Europos e, technologijų ir kelionių paslaugų asociacijai. Jūs matote, kas ją sudaro, visi pavadinimai šioje skaidrėje ir šiandien noriu plačiau pakalbėti apie CRS Elgesio kodeksą. Kodėl jis apskritai yra, kokia jo vertė ir nauda ir koks tas Elgesio kodeksas turėtų būti ateityje. Kaip ponas Vandekampas teisingai pasakė, iš tiesų oro transporto bendrovė sukūrė kompiuterinės rezervavimo sistemas dar praėjusio šimtmečio 8-90 metį. Ir tiesą pasakius, ES, kai priėmė sprendimą dereguliuoti oro transporto sektorių, mes pasakėme, kad reikalingi tam tikri saugikliai, kurie apsaugotų sudai, e, nuo nesažiningos konkurencijos apsaugotų vartotojus. Ir būtent dėl to tos kompiuterinės CR sistemos ir buvo sudarytos tam, kad oro transporto bendrovės negalėtų įtvirtinti tuo metu turimos dominuojančios pozicijos rinkoje. Ir kad būtų užkirs tas ir kad nebūtų užkirstas kelias naujiems konkurentams, naujiems rinkos dalyviams. Aišku, tokiu būdu padidėjo informacijos skaidrumas, rinkoje atsirado galimybė veikti daugiau dalyvių, tai reiškia padidėjo konkurencija ir pagerėjo vartotojų aptarnavimo lygis. Šiandieną buvo keletas minčių pasakyta apie bilietų pardavimo išlaidas. Bet žinote, yra jungtinėje karalystėje įmonė Frata, kuri uh, E, atliko milžinišką darbą lygindama kainas tiesioginių ir netiesioginio bilietų pardavimo atveju. Ir turiu pasakyti, kad netiesioginis bilietų pardavimas tai yra labai e, veiksmingas bilietų pardavimo kanalas ir e, būdas. Ir išlaidų požiūrių galima, gali konkuruoti, kai stambios stambi Vokietijos oro transporto bendrovė kreipėsi į teismą Austrijoje dėl liūdnai pagarsėjusio savo papildomo mokesčio, jinai turėjo pristatyti įrodymus pagrindžiančius tokios papildomos rinkliavos teisėtumą. Ir tiesą pasakius, vargu ar įgalėjo pristatyti tokį pagrindimą. Dabar kas vyko per pastaruosius 16 metų, kada sustiprėjo internetas, labai išaugo keleivių ir vartotojų skaičius. Atsirado naujos, nauji bilietų pardavimo kanalai, kai kurie geriau reglamentuoti, kai kurie mažiau reglamentuoti, kai kurie yra a, labiau, pan, labiau susiję su oro transporto bendrovėmis, kiti ne. Bet bet kuriuo atveju pardavimo kanalai yra labai svarbus dalykas ir šiandien Maždaug 50 procentų oro transporto bendrovės bilietų parduodama tiesiogai per tokias platformas. Taigi CRS nėra kažkokia kliūtis vartotojai. Manau, kad toks teiginys yra a, perdėtas. Mes taip pat kalbėjome apie papildomas rinkliavas ir mokesčius tos papildomos rinkliavos tiesiog rodo, kad egzistuoja didesnė problema ir tai yra pardavimo kanalo diskriminavimas. Nes papildoma rinkliava gali būti iš tiesų reikalinga, bet dažniausiai yra diskriminuojančio pobūdžio. Ir visa tai susijęs su plat, bilietų pardavimo kanalais. Jūs galite paklausti, O ar ne verslas turi priimti sprendimą, su kuo jisai dirba, bendradarbiaujama ir kokiais e, pardavimo kanalais naudojasi. Na iš tiesų, į šį aspektą dera atsižvelgti. Tačiau nepamirškite, kad bet kuriuo atveju e, mes turėtume galvoti apie vartotoją, kurio aptarnavimo lygis dabartiniu metu nėra tikrai labai geras. Jeigu mes galvosime apie vartotoją, tai tik tada abi susijusios pusės elgsis e, drausmingai. Nes kaip e, galima užtikrinti oro transporto sektoriuje klestinčią konkurenciją, jeigu neaišku, kaip kas veikia, nėra skaidrumas veiklos užtikrintas ir nėra aiški konkurencija. Bet kuriu atveju kanalų diskriminavimas reiškia, kad anksčiau ar vėliau vis didesnę bilietų pardavimo rinkoje dalį kontroliuos stambiusios oro transporto bendrovės, tai menkins konkurenciją. Ir mes tą matome, nes matome, kad tokios um, aviolinijos, kurio padėtis rinkoje labai stipri ir toliau ją stiprina ir e, dėl jų e, didėja e, bilietų pardavimo kanalų diskriminavimas, o vartotojai tai tikrai nėra gerai. Ir noriu aiškiai pasakyti, kad jeigu vartotojas pasirenka tiesiogiai pirkti iš oro transporto bendrovės biletą, tai jis turi tokią galimybę ir tai jo pasirinkimas. Bet tada vartotojas negali palyginti kainų. Ir aš manau, kad vartotojas turi turėti galimybę ir tai yra jo teisė palyginti kainas. Bet čia jau susidurime su rimta problema. Dabar dėl skundų, kurie e, buvo paduoti e, prieš Lufthansa dėl jos įvesto papildomo mokesčio. Jūs žinote, kad e, jūs e, tarnaudėte ir savo politikams, todėl neįsižeiskite, bet bet kuriuo atveju. Šie skundai buvo analizuojami beveik trejus metus ir tikrai jie pasirodė pagristai, niekas jų netmetė, bet buvo priimtas sprendimas nenustatyti jokių taisyklių, nes ateityje tos taisyklės gali keistis. Jeigu tokių principų bus vadovaujamas priimant teisės aktus, tada praktiškai teisės aktų prieimimo procedūra bus visiškai beviltiška ir tada bus neaišku, ko jūs sėdite šio, šio pastato salėse. Todėl norėčiau atkreipti į tai ir komisijos dėmesį ir labai rimtai vertinti teikiamus skundus, nes reglamentas galioja ir galios tol, kol nebus peržiūrėtas tokia forma ir tokio turinio, koks yra dabar. Aš žinau, kad mano, man skirtas laikas beveik baigėsi, bet dėl būsimo elgesio kodekso ir kaip jis ten besivadintų. Būtina atsižvelgti jį rengiant į naujus, jau veikiančius bilietų pardavimo kanalus būtina atsižvelgti į perspektyvas ir reikia toliau užtikrinti, kad vartotojai informaciją gautų per neutralius kanalus. Ir kitas dalykas, ką aš sakiau, o kokia nauda iš teisės aktų, jeigu jūs jų nesugebate įgyvendinti. Ir Elgesio kodeksas šioje srityje turi būti ne tik parengtas, bet ir atitinkamų laikų įgyvendintas, tai duos naudos visiems rinkos dalyviams. Labai ačiū uždėmesi. Merci beaucoup, monsieur Klener. Et notre dernier. Dėkuoju, ponia Klenė. Paskutinis pranešėjas yra ponas Dusar. Ačiū, ponia pirmininkė. Visada malonu pasirodyti šiame komitete. Iš tikrųjų, tai yra puiku, puikia diskusija ir jinai labai atima mūsų širdims. Taigi, keletą žodžių apie e, CRS, apie Elgesio kodeksą, apie reglamentą 82.2009. Ir taip pat e, 2015 m. gruodžio komisijos sprendimą, kai komisija draugės jūsų tarnybams peržiūrėjo šį tekstą. Šiaip taip 2017 metais komisija parengė veiksmų planą. Po diskusijos, po mūsų pirmos analizės, e, analizuotais klausimais ir per atinčias kelias savaitės kaip tik tai uh, per visus 2018 metus praktiškai vyks viešos konsultacijos, tad turbūt visi galės dar kartą šią svarbę temą pasisakyti. Viešos konsultacijos yra papildinys to darbo, kurį atlieka mūsų atrinktas konsultantas. Manyčiau, kad e, šie konsultantai jau susisiekė su dauguma bendrovių ir kitų stambių žaidėjų e, 2009 metais e, kovo mėnesį turėtumėm galtinai jau pasiekti išvadų, e, padaryti bendrinimą šito viso vertinimo ir mm, apmaudu, bet e, ne šioje parlamento kadencijoje jau tai bus padaryta, taigi teks matyti mums dirbti su naujos sudėties parlamentu. Šiaip ar taip yra dvi galimybės, kuo gali baigtis vertinimo procesas. Vienas, kad komisija pasakytų, jog tekstas yra puikiai parengtas, atitinka naujausius rinkos poslinkius ir nieko nereikia keisti. Kita galimybė yra, kad um, jeigu įvertinsime inovacijas ir naujus procesus, taip pat mm, platinimo kanalus, gali tekti peržiūrėti tekstą. Taigi dabar iš tikrųjų dar gerokai per anksti e, daryti kokias nors išvadas dėl vertinimo, kadangi jis tik tai prasidėjo, tačiau šiame etape galime vėlgi išklausę šios dienos pranešimus ir po pradinių diskusijų su sektoriumi, e, galima būtų galvoti, kad e, yra kitų svarbių principų, kurie bus būsimosios diskusijos dalis. Visų pirma, jeigu vertinsime sektorius, bendrovės turėtų turėti galimybę rinktis laisvai savo platinimo kanalus, tai būtų pirmoji taisyklė. Antra, atrodytų, kad visiškai akivaizdu, jog e, visi operatoriai ir veikėjai toje pačioje rinkoje turėtų laikytis tų pačių taisyklių. Ir čia yra na, įdomus gana aspektas, kadangi 3.0, tai yra Amadeus Travel Porter Saber, e, e, pasirašė tam tikrą elgesio kodeksą, kur pasižadėjo laikytis atinkamų e, taisyklių. Tuo tarpu kiti panašiose rinkose gali e, nebūtinai laikytis tokių taisyklių. Taigi klausimas kyla, ar reguliuotojai turėtų įsikišti ir priversti visus laikytis panašių taisyklių. Na, tai ką mes jau išgirdome šiandien papiet. Vartotojai rūpi visiems, taip pat ir komisijai. Aviacijos bendra rinka yra sėkmės pavyzdys, tai yra nebejotina ir Labai svarbu yra, kad e, įvai... vartotojai galėtų palyginti įvairių rinkos operatorių siūlomas kainas. Taigi manau, kad šita praktika turėtų būti tiesiama. Dabai. Mums atrodo, kad e, tuos principus reikėtų analizuoti ir kurti, bet tai yra, bus ateityje ir ši diskusija dar turės vykti ir kaip sakė ponas Klenner, neturime pamiršti, kad Elgėso konteksto vertinimas vyksta tokiame kontekste, kontekste kuomet oro bendrovės yra gana koncentruotos, kartais konkurencija yra pakankamai sudėtinga ir ją sunku išlaikyti. Ir akivaizdu, kad reikia dėkti tokį reguliavimą, kuris leistų išlaikyti maksimalią konkurenciją ir vengti procikliškumo šiame kontekste ir nepadaryti to kainų palyginimo vartotojams sudėtingesnio. Ir mes analizuojame šiekus klausimus, bet tai yra diskusijų tik tai pradžia ir aišku, kad jos tęsis. Ačiū ponė Dusar. Ir pradedame iš karto diskusiją. Pone Klaunė, norite jūs pradėti, prašom. Thank you. Uh, thank you for, um... Labai ačiū. Ačiū už pasisakymus. Na ir ko gero, klausimai bus beveik tokie patys, tačiau norėčiau mm, padėkoti naujiems pranešėjams ir taip pat ir komisijos atstovai. Na, norėčiau paklausti štai ko. Čia bandus art. Nuskambėjo tam tikrų nusiskundimų e, paslaugų teikėjų būtent apie mm, e, tą mm, konkrečią vokiečių bendrovę, kaip žinome, vokiečių orlinių bendrovę, kuri e, įtraukė savo kainodarą tą papildomą mokestį už e, platimą ir vėlgi e, E, man kilo klausimas, kodėl negalima pasinaudoti dabar veikiančių Elgesio kodeksų, kuris leistų, pavyzdžiui, į tą skundą sureaguoti jau dabar. Jūs paminėjote veiksmų planą, kad vyksta konsultacijos, pabaiga turėtų būti 2009 e, metų e, kovo mėnesį, nauja komisija, naujas parlamentas, ko gero bus. Ir iš tikrųjų visą tai užima nemažai laiko. Taigi 19 ar gal net ir 20 metais šitas klausimas grįš į komitetą, o tuo tarpu technologijos plėtojasi labai greitai. Taigi tas papildomas mokestis, kuris renkamas, gali išplisti ir kitose oro linijose ir vartotojams teks e, mokėti tą papildomą kainą. E, nežinau, ar kiti sugebės atsiriekti tą pirago gabalėlį ar ne. Tačiau man kyla klausimas, kaip nutiko, kad jūs pagal dabartinį Elgesio kodeksą negalėjote nieko imtis ir taip pat pono e, Kleiner. Norėčiau paklausti apie tą papildomą mokestį vėl. Kasgi dabar moka už tai? Ar vis dėlto vartotojai moka? Ir e, vėlgi, kur skaidrumas, jeigu kalbame apie skaidrumą, e, aš klausiausi visų šitų diskusijų na, ir E, turbūt kitos diskusijos jau būtų su orlinių ir oro uostų atstovais apie papildomus mokesčius, vėlgi, kuriuos jos renka. Tačiau bet kuriu atveju paprastai būtent e, vartotojai lieka suglume, tai ger, vartotojai tiesiog už tai moka. Pone Klum. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkoju visiems dalyviams šios diskusijos. Kolegos pamena turbūt, kad aš esu buvau šiame parlamente kėlusi problemą dėl mokesčių įmamų euro bendrovių. E, taip prieštarauja skaidrumo principams ir kenkia virtuotojų teisėms. Aš sakyčiau, kad tai grėsia taip pat ir konkurencijai bendroje rinkoje. Ir taip e, stimuliuojamas dirbtinis kainų augimas pažeidžiantis vartotojų teisės ar vartotojų interesus. Vartotojai turi teisę gauti informaciją ir palyginti e, pasiūlymų kainas. Klausimas yra, ko, kiek vartotojai žino, įsigydami bilietą, kad jie moka kažkokį tai papildomą mokestį Manau, kad natūralu, kad e, vartotojai turėtų tai žinoti, bet šiuo metu jie to nežino. Aš sakyčiau, ši situacija prieštarauja ir dabartiniam Elgesio kodeksui. Aš suprantu, kad komitė, komisija sako, kad kodeksas bus peržiūrėtas, bet e, ar tai išspręs visas problemas ir ateityje, ar tas naujas kodeksas išspręs šias problemas. Taigi turiu tris aiškius klausimus skirtus komisijai ir aš tikiuosi, kad išgirsiu atsakymą. Nes Na, raštu atsakymą iki šiol negavome. Ką darys komisija siekdama užtikrinti, kad esamos taisyklės būtų gerbiamas? Man atrodo, iš komisijos pusės reakcijos trūksta. Ar netrodo, kad tai gali būti interpretuojama kaip e, parama šiai praktikai, kuri prieštarovė skaidrumui ir kuri nukreipta prieš vartotojus. Nes ši praktika gali tapti precedentu visai pramoniai. Kaip komisija ketina reaguoti, kad vartotojai galėtų, e, galėtų pasinaudoti oro e, paslaugomis, nemokėdami papildomų mokesčių. Yra milijonai vartotojai, kurie dėl to praranda savo pinigus ir kur naina tie pinigai. Į kino kišenę tie pinigai nuteka. Mes e, teisės aktų leidėjim turime saugoti vartotojų teisės. Taip, ačiū ponia Tapardėl. Ponas Rikė nekalbės. Aš norėčiau grįžti dėl, prie, aš stebiuosi komisiją. Aš niekaip nesuprantu ir jūs aiškinti, ponia Disar, kad tris metus jūsų direktoratas tyrė skundą remdamėsi Elgesio kodeksu. Ir atmetėte, neatmetėte to skundų, tų skundų, bet nereaguojate neteisėtų būdų. Jūs sakote, kad taip, Elgesio kodeksas yra pasenęs, reikia jį peržiūrėti ir taip toliau, ir taip toliau. Bet klausykite turime esminę problemą. Turiu tai pasakyti. Nes kaip vartotojai galvodami apie vartotojų teisės klausia mūsų, ką jūs darote. O jūs trejus metus e, nepajudinte ne piršto. Taigi, aš turiu tris klausimus. Visas komitetas gina skaitminių paslaugų principą, tai yra neutralumą. Ar galime laikyti komercinius ryšius tarp oro bendrovių ir tų kompiuterinių rezervacijos sistemų kaip pildančią, išpildančią, atitinkančią šį neutralumo principą? Toks klausimas komisijai. Antras. E, Žinome, kad yra pateiktas e, skundas prieš Lufthansa 15 metais ir aš nesuprantu, kodėl jūs laukiate 3 metus, kad išanalizuotume tą skundą. Nes e, Trečias klausimas yra skirtas tiesiogiai komisijai kokiamis priemonėmis ir kokiu tempu galima įsivaizduoti, kad bus peržiūrėtas Elgesio kodeksas, kurį jūs patys laikote pasenusiu. Jūs manote, kad jis yra pasenęs ir jūs sakote, jis pasenęs ir nieko nedarysime. Taigi turime esminę problemą. Ar kitų klausimų yra? Nėra. Taigi suteiksiu žodį dabar mūsų e, e, ekspertams, nuo ko pradėsime. Komisija. Jūs dirbate bent jau komisijai, taip? Ačiū pirmininkė už labai tiesius klausimus. Mano atsakymai bus taip pat labai tiesus. Dėl skundo prieš Lufthansa, dėl papildomo mokesčio. Šis e, klausimas analizuotas tam tikrą laiką ir jis yra sudėtingas. Komisija paskelbė preliminarias išvadas e, skundo e, subjektas pateikė preliminarų atsakymą ir komisija išanalizuos tą atsakymą ir padarys išvadas. Kadangi šis, ši byla e, nėra baigta, aš negaliu pateikti jokių papildomų detalių. Kaip... Atleiskite. Eh oui, merci. Concrètement sur la question de Madame konkrečiai panios Klun klausimą atsakysiu. Well, Na, akivaizdu, sakant šį klausimą. Mm, jeigu šiek tiek paskaičiuotumėm ir galvotume, kad e, kitos stambiosios oro bendrovės taip pat sektų šio pažiūrėjų, šiuo metu nežinome, taip yra. Bet sakysim, šitą didelę grupę oro vežėjų uh, E, visais netiesioginio bilietų pirkimo atvejais maždaug 3 metus būtų taikę tokį papildomą mokestį. E, Konkretai tai galima būtų surinkti šių metinio ataskaitų, panašiai tai e, pasvėrė bilietų kiekį padalinė iš maždaug 50 procentų, sakysim, per pusę dalinėm, nes maždaug kas antras bilietas parduodamas per tarpininkus. Ir jeigu tai padaugintumėm iš 16 E, nes tai būtų maždaug e, toks e, papildomas mokestis vien tik tai nuo bilieto, tačiau esame ir kitų papildomų mokesčių, kadangi oro linijos čia kartais būna labai kūrybingos, labai išradingos, tai gali būti ir už, už rezervavimą, ir už dar kažką. Vis tik tai mes kalbame, kad kalbame apie maždaug 3 milijardus eurų, kuriuos sumokėjo, sakysim, Lufthansa's E, na, šiuo atveju globalūs, ne vien tik europiečiai, bet e, apskritai globalūs klientai, nes Lufthansa be abejo yra stambi bendrovė ir e, panašiai, tačiau vis dėlto galime įsivaizduoti, kad pirmiausiai, aišku, jų rinka yra ES vartotojai. Labai ačiū. Na, galų gale be abejo tą papildomą priemoką moka vartotojas. Jeigu jūs esate protingas vartotojas, jeigu jūs palyginate, pavyzdžiui, E, kokios yra kainos užsakant per tiesiogiai kalam ar e, Lufthansa's tinklalapį ir per tarpininką, e, matytumėte aišku skirtumą. Tačiau iš tikrųjų ne kiekvienas vartotojas yra toks jau gudrus išmintingas, kad per internetą sugebėtų patys atsirinkti, kurio kaina yra jam palankiausia. Ir dėl to E, kelionių agentūros be abejo vaidina svarbu vaidmenį, kadangi net šiais visuotinio interneto laikais tik ne kiekvienas žmogus taip gerai e, sugeba naudotis internetu e, ir pasinaudoja tų agentūrų paslaugomis ir aš manau, kad tikrai tokie vartotojai neturėtų būti baudžiami. Ar dar būtų klausimų? Na, aš turiu klausimą. Nesu patenkinta Europos komisijos atsakymu. Čia ne, ne prieš jūs nukreipta, ponė Dusar. Aš sutinku su ponė Tarpadėl, jūs sakote, nesakysiu į klausimą, nes, nes klausimas nebaigtas. Na, mes turime gauti atsakymą, nes, nes mes atstovavome piliečius, mes turime jiems atsiskaityti ir nes niekas nespranta, kas vyksta, mes norime skaidrumo. Bet aš žinau, kad čia ne jūsų kaltė, ponė Visar. Sutinku su jumis, ponė Tarpadėl. Ponė Dusar, ačiū jums, kad atvykote pas mus. Ačiū ponė Klener. Ačiū ponė Kroit. Ir galima jums paploti, manau, kad atvykote į mūsų komitetą ir skyrėte mums savo laiką. Na, o šios temos analizė tik tai prasidėjo. Allez, nous continuons nos pro... Tęsame darbo tvarkės svarstymą. Taigi, pono Zylė pranešimas. Ačiū pono Zylė, kad uh, sutikote perkelti jūsų klausimą svarstymą, bet pirmiausia, noriu pasveikinti vieną merginą, sėdinčią šalia vyresnės tėtos. Koks tavo vardas? Kamilė. Ateik, Kamilė. Gal nori ateiti į prezidiumą, papirmininkausi kartu su manimi. Pane Vijo, ar jūs norite ateiti, ar jį gali ateiti pasėdėti šalia manęs? Kiek tavo metų? Dešimt su pusė? Jau pasirengiai? Jis sako, nepasirengusi. Ar jau pasirengiai? Na gerai, pradėsime posėdį. Gerai, ateik arčiau. Įsijung mikrofoną ir sakyk labas, ponios ir ponai, deputatai. Labą dieną, ponios ir ponai, parlamentarai. Taigi pradeda. Nežinau, ar jie supras visą jūsų pranešimą, ponia Zylė, bet kalbame apie autobusų ir tarpmestinių autobusų patekimą į tarptautinių paslaugų rinką. Ačiū panelę, ačiū ponė pirmininkė. Autobusai ir tarpnesniai autobusai dažniausiai seniau yra, yra prieinamiausias transporto rašėjas, jungianti miestus ir kaimus ir kai kuriuose regionuose yra vienintelė priemonė, todėl labai svarbu, kad e, keliaiviai gautų geriausią paslaugą. Šio pranešimo esmė yra paprasta. Nerezidentai vežėjai, norėdami patekti į nacionalinę rinką, kad galėtų teikti tarp miestinės paslaugas, tai turėtų tai sugebėti daryti be kliučių. Daugelį valstybių narių taip nėra. Kitaip sakant, aš pamenu, vienas iš mūsų kolegų pavadino tai geruoju kabotažu. E, prekių vežimai yra blogas kabotažas, o čia yra geras kabotažas. Esmė pranešimo yra tokia. Pasakius e, tai, mes su savo darbuotojais puikiai suprantame, kad užduotis yra sudėtinga. Sustikome su daug suinteresuotų pusių, įmonių, organizacijų, vyriausybė atstovų ir palaikome ryšius su visais šešėliniais pranešėjais, jų kabinetais, siekdami šios sudėtingos užduoties pusiausvyrą. Tuo pat metu mes siunčiame signalą, kad mes norime pozityvių rezultatų. Nors tai bus padaryti labai sunku, mes norime atsisakyti šio komisijos pasiūlymą. Svarbiausius komisijos pasiūlymų pakeitimus apibūdinsiu dabar. Pirmiausia, pakeisti atstumų ribas, kad būtų išsaugoti viešojų paslaugų kontraktai. Komisija siūlo 100 km distanciją, tai yra atstumą. Mes diskutavome ir radome dar keturias papildomas priemonės, tai 26 pakeitimas. Tai yra papildomos taisyklės, kuomet negalima įsileisti į rinką. Tai yra, jeigu tas naujokas E, pakerta esamą viešų paslaugų kontraktą arba antrą, jeigu neskaidriai dalyvaujama kon, e, konkurse. Trečias aspektas ap, apjungiamas pelningi ir nepelningi maršrutai. Ir paskutinis, jeigu gaunamos subsidijos, kurios pakeičia žaidimo sąlygas sektorį, taigi reikia mažiau mokesčių mokėtojų pinigų, daugiau negali būti nu, tokių kryžminių subsidijų. Tai yra ribų klausimas. Antras - leidimų išdavimas, sustabdymas ar atėmimas. Siekiant užtikrinti, kad nebūtų siekiama apeiti e, paslaugų kontraktų, sutarus su komisija galima atimti e, leidimą teikti tarpnės paslaugas, tuomet vežėjas įspėjimas prieš šešis mėnesius. Čia mes norime pasakyti, kad kaip ir geležinkelyje ta pusiausvyrą kelia tam tikrų klaustukų. Todėl mes suprantame pasakyti, ar pakanka naudoti ekonominę pusiausvyros terminologiją. Kitas klausimas, čia mes norim pasakyti, kad mes tikime nepriklausomų reguliuotojų. Daugelį sektorių taip daroma, pavyzdžiui, komunalinių paslaugų sektoriuje, kiekvienoje valstybė narėje tai egzistuoja. Tiesiog skirtingai apjungtos tos paslaugos vienoje organizacijoje ar keliose, bet tai yra e, nepriklausomi reguliuotojai ir panašiai tikimės ir autobusų transportą. Ir trečias pakeitimas komisijos pasiūlymui - galimybė pateikti rinką ir miestų zonų išimtis. Na, tiesą sakant, mes nenorime sukurti galimybių tokių miestų zonose. Šis pasiūlymas yra skirtas aiškiai rinkos atvirimui tarpmestinėje rinkoje, ne miestų rinkoje. Todėl viešiai kontraktai turėtų būti čia išsaugoti be jokių grėsmių e, iš šio pranešimo. Taip pat per diskusijas su kitais subjektais supratome, kad yra nerimaujama dėl piknaudžiavimo rinką. Taigi kitas klausimas yra nukreiptas prieš piknaudžiavimo rinką. Trečias ir 28 pakeitimai. Mes norėtume reguliavimo institucijams sukurti vienodas žaidimo sąlygos ir užtikrinti sąžininką konkurenciją tarp vežėjų. Kitaip pamatysime, kad kaip ir kai kuriuose kitose sektoriuose naujokai ateina ir e, prisijima nuostolius tam tikrą e, laiką, kol užima rinką ir po to kaina padidėja. Taigi mes nenorėtume, kad taip atsitiktų ir norime rasti sprendimą tokiam scenariui, kad reguliavimo institucijos nustatytų, jog yra piknaudžiavima rinka. Toliau prieiga prie terminalų privačių, viešųjų ir galiausiai pasiūlėme, kad skirtumo nėra tarp privačių ir viešų terminalų, bet valstybės narės gali spręsti, ar privatus terminalai yra naudojami tik tai terminalo operatoriaus, tai valstybė narė gali teikti, nustatyti apribojimus privačioms paslaugoms teikti iš tų terminalų. Toliau įsisteigimo reikalavimas. Komisija norėjo pasiūlyti nereikalauti registruoti bendrovę kitoje valstybėje narėje, jeigu pradeda ten veiklą. Bet po ilgų diskusijų supratome, kad nerezidentai e, vežėjai turės per šešis mėnesius įrodyti, kad, turi, kad yra įsisteigę stabiliai ir veiksmingai veikia. Taigi šešių mėnesių laikinas laikotarpis, bet po to jie turi įsiregistruoti konkrečioje pasvienerėje. Toliau galimybė nustatyti liberalesnį režimą, pavyzdžiui, rink, jeigu valstybės narės nori liberaliau leisti veikti, jos gali tai padaryti apeliacijos teisę. Kiekvienas vežėjas galės teikti apeliacinį skundą, jeigu nesutinka su institucijos sprendimu. Taigi, pabaigai aš suprantu, kad pranešimas vis dar kontroversiškas, vėl išklausysiu jūsų nuomonių, bet girdėjau e, gandų, kad kadangi turime sunkumus su pirmoju judumo paketu, aš nenorėčiau, kad šis klausimas būtų atidėliojimas, nes jis yra antrojo judimo paketo dalis ir negalėsime paaiškinti e, rinkėjai mes gal gauname algą, jeigu nedirbame per šią kadenciją daugiau. Taigi pasistengime rasti gerų kompromisų dar šią kadenciją. Ačiū ponia Zylė už pranešimą pristatymą. Buvo viskas labai aišku, pedagogiška. Ir aiškus visi iššūkiai. Ponas Degrandė Paskual, prašom. Muchas gracias, presidenta. Eh... Saludos. Labai ačiū, pane pirmininkė. Noriu pasveikinti būsimą transporto komiteto pirmininkę, kurią, kurią matau prezidiume, sako kalbantysis. Na, manyčiau, kad kyla vienas ir tas pats klausimas, ar nereikėtų atidėti šios diskusijos. Jeigu jau iš tiesų, ką reikėtų kritikuoti, tai komisija nesipristata labai pavėluotai savo pasiūlymą ir esant tiek daug darbų, sunku rimtai išanalizuoti pateiktą pasiūlymą, tuo jo lab, kad jis susijęs su daugeliu veiksnių ir siejasi su kitais judumo dokumentų rinkinio klausimais. Nežinau, kokiu pamišėliu reikia būti, kad dirbtume taip sparčiai. Todėl sakyčiau, gal yra pakankamai priežasčių atidėti šio dokumento svarstymą. Aišku, e, džiaugiuosi, kad e, esate pasirengę viską svarstyti. E, pranešėjas daug dirbo, atsižvelgė į šešėlinių pranešėjų nuomoną ir dalį jų įtraukė į savo pranešimą, už ką turėčiau jam padėkoti. Dabar pats pranešimas. Yra plačios apimties klausimų požiūrių. Yra valstybių narių, kurios e, pagidautų išlaikyti savo viešojo transporto sistemą ir aš labai gerai suprantu, ką stengiasi atlikti ponas Zylė. Jo entuzijazmas sveikintinas, bet pats klausimas labai sudėtingas. Ir mes, aišku, turime sutarti, nagrinėjant tokį sudėtingą klausimą. Nekartuosiu to, ką jau girdėjome. Girdėjome apie įžymėją Ispanijos sistemą, pavyzdžiui. Tačiau yra vienas dalykas, tas ta kilometražo riba, kuria siekiama apsaugoti viešojo transporto sistemą. Jeigu bus nustatyta riba, kurią peržengus bet kas gali sukurti tvarkaraštinės, tvarkaraštinių paslaugų teikimą, tai tai turi būti daroma dabartinės teisės pagrindu. Mes galime apsaugoti viešasias paslaugas, tačiau kaip tai dera su 2007 metų reglamentu, pagal kurį valstybės narės um, turi kompetenciją šioje srityje pranešėjas, taip pat nerimauja dėl pernelyg plataus reglamentavimo. Europos komisijos pasiūlymas ir pranešimo projektas atveria kelią kitoms transporto kompanijoms konkuruoti viešojo transporto srityje su viešojo transportu. Tas reiškia ir tai reiškia, kad padaugės teisinio pabudžio ginčių. Situacija komplikuosis. Toliau. Reguliuotojo klausimas. Man vis visai nepatinka. Man atrodo, valstybės narės pačios turi turėti galimybę pasirinkti nepriklausomą reguliuotoje arba transporto kažkokią tai instituciją, kabotažas. Lygiai taip pat manau, kad pačios valstybės narės turi priimti sprendimą, ar jos darys kažkokią išimtį nacionalinėje rinkoje. Nebejotinai visi tie klausimai turi būti sprendžiami iš pat pradžių. Tikrai ne viskas turi būti palikta valstybių narių nuožiūrai. Ir galiausiai žmonės sako, kad tai yra Ispanijai tik tai būdinga problema. Tikrai ne. Tiesiog yra Ispanijos sistema, kuri leidžia suderinti apjungti pelningesnės rytis su mažiau pelninga. Ir tada ekonominės veiklos vykdytojai gali uždirbti pinigų kiekvienais metais. Pranešys iš karto sakė, kad turime galvoti apie galimybę veikti, apie šakos gyvybingumo. Autobusu jūs galite nukakti bet kur ir tai yra nebloga alternatyva e, kitoms transporto priemonėms. Bet nepamirškite, Ispanija pasižymi tam tikromis ypatybėmis, e, kurių neturi kitos valstybės narės. Čekija, Austrija, Rumunija ir kitos valstybės narės pasisako prieš, sukilo prieš šį pasiūlymą ir bado pirštais į subsidiarumo principo pažeidimą taip toliau. Mes gerai suprantame, dėl ko abejoja Vokietija, pavyzdžiui. Noriu pakartoti tai, ką sakiau. Pranešėjas tikrai sąžiningas ir protingas asmuo, bet klausimas labai kontroversiškas ir kad jį galima būtų išanalizuoti reikia laiko. Jisai susijęs su judumo dokumentų rinkiniu, o to o rinkinio dokumentų likimas nėra aiškus. Todėl sakyčiau, kad reikia, aš siūlyčiau atidėti svarstymus ir ne dėl pranešimo turinio, bet dėl to, kad aš manau yra tikrai būtina tai padaryti, atsižvelgiant į visą susijusių klausimų kompleksą. Ačiū. Toliau. Ponas Horačev. Horačev. Ačiū, pirmininkė. Aš žinau, kad buvo diskusija perkelta iš rytinio posėdžio į pavakarę. Mano kolega jau pasisakė šiuo klausimu. Dabar dėl paties pasiūlymo, kurį pateikė komisija ir pranešimo, kurį parengė ponas Zilė. Ponas Zilė tikrai turi didžiulės patirties šioje srityje. Visgi, aš iki šiol bandau suprasti, kokia logika vadovavusi komisija. Pirmajame judumo pakete yra numatomi tam tikri kabotažo apribojimai. Kita vertus, teikiamas pasiūlymas dėl krovinių vežimo. Dar vienas aspektas yra pasiūlymas dėl keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinkos liberalizavimo. Tai aš nesuprantu, ar gerai kabotažą riboti, ar būtų geriau jį šią sritį liberalizuoti. Na, šiuo atveju mes turime du kontroversiškus pasiūlymus. Kitas dalykas, ar tikrai ES kabotažo sistema yra gera, ar ne? Aš turiu paaiškinimą, kurį pats sugalvojau. Jeigu yra dominuojanti tam tikra transporto rušys, rytų ir vidurio Europoje, tai tada aišku, kabotažas yra bloga sistema ir turi būti ribojamas. Bet jeigu yra įmonas, kurios veikia vakarų Europoje, tai kabotažas yra geras dalykas ir liberalizacija turi būti vykdoma. Bet mano logika visai kitokia. Nes uh, krovinių rinka siūloma liberalizuota, o autobusų miesto ir tarpmestiniais maršrutais vežančių keleivius turi būti ribojama. Nes tai yra socialinė paslauga. Kai kalbame apie socialinės paslaugos teikimą, tai egzistuoja ir tam tikrai šimtis, kuria pasinaudoja paprastai stambios įmonės. Stambios įmonės e, pasisavina pelningiausius maršrutus, o mažoms ir vidutinėms įmonėms lieka visa kita. Tada jos bankrutuoja arba turi kreiptis į vietos valdžios institucijas arba į vyriausybę finansinės paramos. Todėl aš tikrai nesuprantu, kokia logika vadovaujasi komisija teikdama pasiūlymą dėl kabotažo ribojimo vienur, bet liberalizavimo rinkos kitur. Ir galiausiai, nemanau, kad mes nacionalinius modelius turėtume primesti kitoms valstybėms narėms. Pavyzdžiui, nemanau, kad yra gerai nacionalinį Vokietijos modelį dėkti Ispanijoje. Ir lygiai taip pat nemanau, kad Ispanijos modelį galima būtų dėkti privaloma tvarka Vokietijoje. Ir manau, kad būtent komisija ir parla ir nemanau, kad parlamentas ir Europos komisija turi tapti tokio eksporto, sistemų eksporto įrankiais. Šiandieną vargu ar įmanoma pritaikyti tą patį modelį visose valstybėse narėse. Jeigu vieną dieną bus taikomas tik vienas sprendimas socialinės problemos valstybėse narėse, yra skirtingos. Vokietijoje yra tam tikra vieno monopolija ir mes galime svarstyti, ar to tipo monopolija yra geresnė nei vietos transporto monopolija. Jeigu kalbame apie vietos transportą, tai tada reikia kalbėti su vietos valdžios institucijos ir merais. Dar vienas aspektas. Tikriausiai reikia kalbėti su stambių tarptautinių e, kompanijų, bendrovio atstovais, kurie net neturi savo fizinės buveinės žia, dab, e, ten. Dabar reguliavimo institucija. Aš tikrai nesu tikras, ar tokia institucija reikalinga europinių lygių. Vienais atvejais e, reguliavimo institucijos veikla pasiteisina, o kitais atvejais tikriausiai tokius klausimus sprendžia e, susisiekimo ministerija. Todėl e, modeliai gali būti įvairūs. Ir vargu, ar yra vienas bendras visai ES tinkantis modelis. Ypač jeigu pagalvosime apie tai, kad ekon, įmonės turės įrodyti, jog jų modeliai yra tinkami įrodyti reguliavimo institucijai. Man, pavyzdžiui, būtų labai įdomu, kaip Talino miesto transporto įmonė įrodys, kad nemokamo transporto paslauga šiandien yra reikalinga. Ir jokio ekonominio pagrindimo čia negali būti, nes tai tiesiog yra nemokama paslauga. Tai kaip galima sakyti, kalbėti apie kažkokį ekonominį subalansavimą? Tai ką reikš, kad reikia tą modelį pakeisti? Aš jau girdėjau panašių nuogastavimų iš tam tikrų vietos transporto įmonių, kurios sako, kaip mes ekonomiškai pagrysime kažkokį veiklos aspektą naujai įsteigtai reguliavimo institucijai, jeigu tai neįmanoma. Ir galiausiai, tokia nauja sistema bent jau krovinių gabenimo srityje ir vilkikų tra transportavimo srityje sukurs didžiulę biurokratinę naštą, kurią mes tengiamės mažinti ES lygių. Todėl mes turėtume pagalvoti ir nepamiršti, kad panaši biurokratija buvo kuriama ir autobusų rinkoje. Taigi vieni nukentės, kiti ne. <clears throat> tai kaipgi su vienodomis sąlygomis? Jeigu kalbame apie kabotažą, jeigu kalbame apie um, darbuotojų komandiravimą, visą laiką bandoma nustatyti tas pačias vieningasias <clears throat> taisyklės, bet neatsižvelgiama į tam tikras ypatybės, kuriomis pasižymi viena ar kita transporto rušis ir atitinkamai a, sektorius. Aš turiu labai daug abejonių. Ir e, nesu tikras, kad apskritai patenkintas pranešėjo siūlymų pritarti komisijos pasiūlymui. Kągi, ačiū. Tęsime toliau, bet nepamirškime, turime kalbėti trumpai, nes laiko turime nedaug. Toliau ponas Rikė. Nežinau, kaip trumpai pavyks, nes problema gana sudėtinga. Kaip čia su to susidėrumo, žinau, kad nacionalinio lygmenį yra pasipriešinimas didelis. Na, pirmiausia, norėjau padėkoti Robertui, nes jis sunkiai dirbo kartu su šešėliniais pranešėjais, bet jis turbūt jaučia, kad tema yra gana sudėtinga. Taigi, tikrovė, aš manau, ką išgirdau iš kito šešėlinio pranešėjo, modeliai yra valstybėse labai skirtumi, skirtingi dėl istorinių, geografinių priežasčių mažos šalis e, turi kitokių e, sumetimų negu kad didelės, e, skirtingos yra geležinkelio struktūros ir keliais, kelių transporto struktūros. Ir jeigu nėra tankios geležinkelių, tankos geležinkelio tinklo, tuomet autobusų transportas yra svarbesnis. Jeigu platesnis tinklas geležinkelių, tuomet problemos yra kitokios. Todėl subsidarumas čia yra svarbus. Antras dalykas, daugelis e, ribos tos įvairios. Šimto kilometrų riba. Belgijoje tai yra daug, Ispanijoje tai ne tas pats. Todėl sudėtinga nu, numatyti tokią ribą vienodai visiems e, Europos lygmenių. Antra riba, kuri atrodo labai sudėtinga, kad visi sutinka, kad nereikia liesti miestų transporto. Aš suprantu, tai yra kitokios, kitokio paudžio transportą. Bet kalbant apie tarptautinį ir nacionalinį, regioninį ir tarpmiestinį transportą, yra numatomos ribos, kurias sunku apibrėžti. Tikrovėje tarpmestinis transportas kartais panašus į miestą. Tai kaip tuos skirtumus išspręsti. Todėl sunku atskirti, kas e, užsima kokiu vežimu. Kabotažo rinkos klausimas buvo labai įdomus. Prieš tai kalbėjęs kolega minėjo kabotažą. Nėra kabotažo e, e, prekiams ir keleiviams ir nėra gero ir blogo yra tiesiog kabotažo taisyklių optimizavimas. Ir e, e, kabotažo veikla egzistuoja vežant krovinius, bet čia nereikėtų kažkokių tai dvigubų standartų. Kartais kabotažas naudojamas suteikti paslaugas nutolusiose vietovėse. Ir tai nėra tas pats. vežti prekes ar, ar žmonės. Ir žinoma, tai Kadangi nėra daug laiko, pirmininkė, aš norėčiau pasakyti, kad bus pagundų e, įvairius transporto dokumentus e, svarstyti kartu dėl gerų ir kitokių priežasčių, nes mes norime apsaugoti nacionalinės sistemas ir nėra vieno bendro sprendimo visai Europai. bet blogiausia būtų, jeigu mes tos diskusijos vengtume ir tiesiog pamirštume visą tai. Aš asmeniškai aš norėčiau padrasinti pranešėją ir tikiuosi, kad e, galiausiai atsiras bendra pozicija. Ponas Krameris, prašom. Labai ačiū pirmininkė. Taip pat noriu padėkoti Robertui už šį pirminį projektą. Be abejo, tema yra sudėtinga. Ir manau, kad komisija, kai pateikė pasiūlymą ko gero pavėlavo arba nepakankamai įvertino padėtį Europoje. Atrodytų, kad e, tarsi Vokietijos pavyzdys būtų e, sėkmės pavyzdys. Ir galbūt iš tikrųjų prieš keletą metų tai buvo sėkmės pavyzdys, rinka atsiverinėjo, buvo daug konkurentų, tai buvo patrauklu. Tačiau net ir šiuo atveju, manau, kad uh, Ehm, aš nieko nebuvo pasakyta apie nesažininką konkurenciją. Pavyzdžiui, šitie autobusai neturėjo mokėti tam tikrų ehm, mokesčių, tam tikrų rinkliavų, tačiau, pavyzdžiui, geležinkelis, geležinkelio vežėjai visoje Europoje moka tą mokestį, taigi apie tai niekas nenorėjo kalbėti. Ir kada buvo parengtas tas projektas Vokietijoje, padėtis taip pat pasikeitė. Pas mus įgaliojo tam tikri monopoliai ir aš nežinau, kad Europos komisija nori palaikyti monopolius. Aš maniau, kad jie visą laiką pasisako už konkurenciją. Tačiau dabar Vokietijoje mes to nebeturime. Philips busas praktiškai supirko visus konkurentus. Ir dabar ką mes turime, tai iš esmės tikrai yra monopolis. To mes tikrai nesiekime. Vyko nemažai diskusijų su Ispanija Ispanų rinka veikia labai sėkmingai, labai sklančiai ir be jokio monopolio. Yra nemažai operatorių, jeigu neklysiu, 330 ar panašiai. Taigi norėčiau už komisijos išgirsti atsakymą. Robertas Ilė iš tikrųjų mėgina pastumėti visus reikalus tinkamą linkme, sakydamas, kad PSO um, E, neturi būti, e, neturi sudaryti blogąją situaciją. E, ir dabar, net ir dabar aš turiu konstatuoti, kad geležinkeliai moka, geležinkelio vežėjai moka tam tikrus mokesčius, tarp autobusai ne ir tai jau iškraipo rinkos konkurenciją. Tai neprimtina situacija. Robinas Zilė e, kaip tik ir sako, kad mes be abejo negalime kelti pavojus miestų transportui. Iš tikrųjų, čia turi būti sveika, sąžininga konkurencija. Aš savo patirties Vokietijoje galiu pasakyti, kad mes tikrai labai toli nuo to. Aš manau, kad mes taip pat neturėtumėm turėti monopolį, nesvarbu, ar tai būtų valstybinis monopolis ar privačios kompanijos. E, kalbant apie pačius terminalus, stotis irgi situacija yra sudėtinga. Taigi, galima būtų konstatuoti, kad jeigu valstybės pinigai panaudojami stočiai kažkur tai pastatyti, tai praktiškai tuomet gal ir galima e, suteikti kažkokią tai e, vieną valstybinę kompaniją ar panašiai. Tačiau jeigu privati bendrovė stato terminalą, tai priversti ją atverti savo infrastruktūrą tik tai vienai kompanijai, čia jau yra iškraipimas, nes uh, E, kiti turi mokėti, o tas vienas konkurentas kaip ir nemoka. Taigi iš tikrųjų mes neturime atsirinkti, kas mums patinka, kas ne. E, be abejo, pažiūrėjau, geležinkeliuose neturi būti tokio išskirtinio išsirankėjimo geriausių sąlygų. Pavyzdžiui, Benderburgė e, jie visą žemę padalyjo ir padavinėjo tam tikromis dalimis ir praktiškai e, buvo savočiai skirsimas į gerus konkurentus ir blogus konkurentus, tačiau e, to negalima daryti. Na, iš tikrųjų, aš, aš suprantu pirmininkai, kad mane stabdote, bet kiti du irgi labai ilgai išnekėjo, taigi turėtų nekarpyti ne, ne, ne, ne mūsų laiko. Bet kuriu atveju, aš baiginėjau. Mes negalime judėti tą linkmę, tiesiog reikia sąžingos konkurencijos. La parole est à vous. Oui, en fait. Pane Vijo, kolega e, Lopes e, yra Portugalijoje ir paprašė manęs padėkoti pranešėjui ir pateikti savo pastabas dėl pranešėjo, kaip guoja šešėlinio pranešėjo. E, pasiūlymas siekia liberalizuoti transporto sektorių, jis palengvintų uh, nacionalinėms transporto bendrovėms pakliūti į kitas rinkas. Ir taip sukūrėmi priemonės, kurios leistų reglamentuoti e, transporto sektorių iš už e, šalies e, ribų ir išnaudoti šalies keleivių vežimo sektorių. Be to, patekimas patimų į rinką bus e, panaikinta administracinė našta. Ir tai e, palengvina kabotažo praktiką, nes bus galima e, naudoti iš, iš išorės atvykstančius autobusus e, vietos kelių tinksle, bet tai turės e, e neigiamų paslaugų, nu, neigiamų pasakmių. Dėl autobusų stočių, dėl nediskriminuoto patekimo į tokias stotis. Tai pa, sukels problemų e, infrastruktūros e, prioritetams ar nacionalinėms įmonėms, kurios yra įsigysios koncesijas. Apskritai šie pasiūlymai teikiami nepaisant viešų investicijų tas, e, tos viešos investicijos tarnausis privačių priečiam pelnui, be jokios naudos viešajam sektoriui pasinaudoti tų viešų institucijų e, vaisiais. Kai dėl konsultacijų proceso e, tyrimai buvo diskriminuoti diskriminuojantis profsąjungų atžvilgių. Ir šią prantę pakeitimai, kuriuos pakeitė, patikė Žojo Pimenta, gindamas viešuosios paslaugas, viešuosius interesus ir viešuosius investicijas, taip pat darbuotojų teisės, siekiant pasipriešinti visam sektoriaus dereguliavimui. Ačiū ponia Vijo, ponia Anderson, prašom Jums ir baigsime. Ponia Demonte paskutinė. Madame Jala Sender. Ponia Jala Sender dar. Madame Anderson, juste okay. un petit peu. Allez, Madame um, Anderson, c'est well, à vous. I'll be very quick because many of the points have been made. Na kągi, labai daug klausimų jau buvo iškelta ir ypač mano kolega Krombašas daug apie ką kalbėjo. Todėl iš tiesų aš manau, kad šiuo atveju rugsėjai mūsų laukia dar daug renginių. Praėjusį mėnesį buvo surenkta tokia improvizuota vakarienė su kelionių agentūrų atstovais, kitais ekonominės veiklos vykdytojais. Ir tiesą pasakius, labai mažai kas teigiamai įvertino šį pasiūlymą. Daugelis jų sakė, kad jis prastas. Todėl aš manau, kad be tų esminių klausimų, kurie buvo iškelti, aš išvelgiu ir metodologinių trūkumų Nes jeigu šio pasiūlymo tikslas skatinti tarptautinių susisiekimo paslaugų teikimą, tai tada neišvengiamai vietos lygio paslaugos bus pajungtos tam, kad būtų plačiau teikiamos tarp valstybinės paslaugos. Aš manau, kad trūksta konsultacijų, kad reikia dar pasikonsultuoti, nes ir šis pasiūlymas vos vos gavo reguliavimo patikrinimo tarnybos įvertinimą teigiamą. Sakyti, kad e, tolimoje susisiekimo autobusai yra geriau negu automobiliai, tai gal jau tada geriau remti geležinkelius, kurie iš tiesų daro daug mažesnę žalą aplinkai. Aš jau nekalbu apie tai, ką sakė kolegos apie papildomas išlygas. Dar vidaus prieiga prie rinkos. Ypač mažesniuose miestelėse. Aš žinau, ponas Zylė bandėsi, bandė mm, analizuoti prieigą prie vidaus rinkos. Bet iš tiesų, pavyzdžiui, tose vietose, kur vietos valdžia negali pasinaudoti didesniais žemės plotais, prieiga nebus užtikrinta. Aš tikrai turiu labai labai rimtų abejonių dėl šio pasiūlymo. Ačiū toliau, ponas Almonto. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu uh, pasakyti, pasilabinti su naujaja vicepirmininkė. Mano pozicija tokia. Aišku, noriu padėkoti uh, pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams, po kurių pasisakymų situacija tapo aiškesnė. Tačiau Rinkos dereguliavimas nėra tiesiogiai susijęs su klimato kaitos poveikiu. Taip, mes turime išlikti konkurencingi, bet turime atsižvelgti ir į transporto tinklų alternatyvas, egzistuojančias alternatyvas ir galvoti apie švaresnės transporto priemonas, jas skatinti, tokias kaip, sakysime, dviračių eismą ar panašiai. Autobusai nėra vienintelis įmanomas sprendimas. Dabar dėl kabotažo ir liberalizavimo. Aš manau, kad taisyklės būtina suderinti. Ir jos turi būti vienodai taikomos ir krovinių sektoriuje, ir keleivių vežimo sektoriuje. Ir negali būti kai kuriuose srityse atsisakoma taisyklių tam, kad įsivyrautų laukinio reguliavimo padėtis kabotažo sektoriuje. Taip, saugumas, apsauga yra labai svarbu, bet krovinių gabenimas skiriasi nuo keleivių gabenimo, bet kada sunkvežimio naudinga apkrovos masė sudaro 30 tonų, tai kyla tam tikra ir rizika ne tik gabenamam kroviniui, bet ir tada, jei krovinys gabenamas e, viešojo transporto keliais. Transporto priemonė, tokios transporto priemonės gali kelti pakankamai rimtą riziką, o mes turime užtikrinti e, saugų eismą keliuose. Ačiū toliau, ponė Elija Sindi. Ačiū, ponia pirmininkė, aš visiškai pritariu tam, ką sakė kolegos. Ir kolega Granda, ir uh, kiti, ginantis Ispanijos modelį, gal net ir mes kažkiek prie to prisidedame. Noriu padėkoti, kad uh, taip daug padirbėjote, ieškodami galimybės apsaugoti nes iš tiesų tai yra bandymas apsaugotoj, teigiama prasme, bet yra ir neigiamų tokios apsaugos priežasčių. Aš įdėmiai klausiausi pasisakymų ir pasisakau pati už atvirą procesą, už koncesijų taikymą Ispanijoje, pavyzdžiui, dėl to problemų nekyla. Bet tuo pačiu ar tokia pati sistema veiks kitomis sąlygomis, ten, kur, pavyzdžiui, nyksta kažkokius tai miestelį ar kas, ar tikrai paslauga bus sklandžiai teikiama tiems, kuriems jį reikalinga, turiu galvoje visą grandinę. Nepamirškime, Europoje kai kuriuose vietose nyksta gyventojų pastebimi dikumėjimo reiškiniai, o autobusai yra ta transporto priemonė, kurie užtikrina keliaiviams pakankamą komfortą ir gali gabenti tolimais atstumais. Bet mums reikia galvoti apie ekonominį balansą, apie finansavimo pusiausvyrą, kad nepatirtų žalos um, administracijos institucijos, kurios ir taip turi daug rūpešių Ispanijoje reikalinga išlaikyti pusiausvyrą. Stengiantis paremti įmonės. Na, aš manau, kad rezultatas gana teigiamas ir manyčiau, verta ieškoti pasiūlymo pagrindų gero sprendimo. Kitais metais vyks rinkimai į Europos parlamentą. Ir mes turime užtikrinti, kad viskas veikia, veiktų gerai ir nepamiršti tokių dalykų. Be to, kalbame ne tik apie Ispanijos um, ekonominės veiklos vykdytojus, bet kalbame ir apie kitų valstybių narių veiklos vykdytojus, kurie teikia pri, priimtiną paslangą. Todėl sakyčiau, kad komisija ir parlamentas turėtų bendradarbiauti geriau, kad nekiltų pavojus sistemai, kuri e, tokia šalyje kaip Ispanija veikia pakankamai sklandžiai. Visi pripažįstame, kad paslaugos kokybė pagerėjo, keleiviai labiau patenkinti, todėl aš manau, kad nereikia tokio modelio vienareikšmiškai atsisakyti. Ačiū. Komisija. Pone Vasmusalai, prašom. Bet kalbėkite trumpai. Ačiū, aš kalbėsiu trumpai. Ačiū už e, visus komentarus ir noriu padėkoti pono Zylei, kad rengė pranešimą ir kad pritarė komisijos pasiūlymui. Norėčiau trumpai priminti, koks yra komisijos tikslas šiuo atveju. Iš esmės mes norime įvertinti vieną reiškinį e, tarpmestinio tolimojo susisiekimo ir miesto uh, susisiekimo dalis bendroje transporto struktūroje mažėja. Jeigu kalbame apie autobusus, tai tolimojo susisiekimo srityje dar netaip blogai yra pakankamai užtikrinama konkurencija, judumas yra užtikrinamas ir kaip parodo neseniai atlikti tyrimai Prancūzijoje, keleiviai nori geros paslaugos. Mes e, pono Zylės pateiktus pakeitimus vertiname palankiai, jie sutampa su bendruoju, bendra komisijos pasiūlymo dvasia ir nuostatomis. Dabar e, viešųjų paslaugų teikimo sutarčių apsauga. Taip, tai svarbus dalykas. Kita vertus, valstybės narės gali atsisakyti ko, uh, komercinių paslaugų teikimo sutarčių ir pasirašyti e, viešųjų, viešųjų paslaugų teikimo sutartis. Ir be to valstybės narės pagal siūlymą galės žengti dar toliau, galės e, atitinkamą ekonominę pusiausvyrą pateisinti išskirtinėmis aplinkybėmis institucijos turės e, galimybę neišduoti leidimo, jeigu norės apsaugoti e, transpo, savo transporto sektorių, bet turi būti numatyti ir tam tikrai saugikliai, kurie užtikrintų didesnę konkurenciją šiame rinkos e, segmente. Be to, valstybės narės turės pareikalauti, kad gabentojai laikytųsi primančiosios valstybės narės um, taisyklių, kai atsiras jų rinkoje. Ir pagrindinis dalykas, vienareikšmiškai aišku, kad reikia toliau dar padirbėti, galvoti apie terminalus ir nepamiršti, kad e, visas pat, visoms patalpoms reikalingus įleidimus reikės gauti dar anksčiau, negu kad pradės e, veikti susisiekimas vienais ar kitais maršrutais. Todėl aš manau, kad dėrybės reikia tęsti ir ačiū už dėmesį. Dėl uh, Pone Kramerį, jūs tikriausiai prisimenate, kad Euro komisijos pasiūlyme dėl eurovinietės mes siūlėme įtraukti autobusui, susisiekimą autobusais, bet jie buvo neįtraukti galiausiai. Ir a, mes ketiname tą siūlymą teikti vėliau O jūs kaip tik to ir pagėdavote, kaip aš suprantu. Ačiū. Ačiū. Dabar, sako pirmininkas. Robertai, suteiksim žodį, kad apibendrintumėte. Na, pabandysiu apibendrinti, bet jau kai kuriuos dalykus arba kai ką patikslinti. Na, kaip aš jau sakiau, mes turime kalbėti ne apie nuvažiuotus kilometrus, o apie kitas svarbes sritis, kuriuose aš teikiu pasiūlymą. Ir tai yra 100 km ribos klausimas. Dabar ne miesto transportas, Stalinas galės daryti, ką jisai daro, jeigu jisai yra pakankamai išmintingas, nors tuo nesu tikras. Geležinkelis, jūs negalite šiuo atveju kalbėti apie geležinkelio transportą, nes yra daug vietovių, kurios niekai, iki kurių traukinys nevažiuoja. Taigi šimtus kilometrų dviračio neminsite. Aš gal ir išgyvenčiau, bet nedaugelis žmonių išgyventų. Todėl, kolegos, kai e, dėstote argumentus, dėstykite rimtus argumentus. Aš tikrai esu asmo, kuris pasisako už bendrą rinką ir aš manau, kad ateityje mes atsisakysime kabotažo kaip po tokio. Mano supratimu, tai yra pamišimas tiesiog kažkoks tai. Nes jeigu kalbame apie bendrą rinką, tai kaip mes galime kalbėti apie kabotažą. Bet aš suprantu, kad visa tai įvyks labai labai tolimoje ateityje. Todėl aš siūlyčiau viską daryti laipsniškai. Lietai, bet užtikrintai, kad po truputį ir po truputį atsirastų geresnės sąlygos konkurencijai, kurią aš labai teiki. Mes dažnai e, svaidome šūkiais daugiau Europos, daugiau to. Bet ką reiškia daugiau Europos, ką reiškia Europa? paslaugos ir konkurencija ir visa kita. Nebūtinai visada jūs tai prisimenate. Aš manau, kad jau jeigu e, šūkius e, garsiname, tai veikime ir atitinkamai. Bet kuriuo atveju, aš labai tikiuosi, kad ateityje mes sklandžiai bendradarbiausime, o aš iš savo pusės kolegos prisidėsiu prie geriausio kompromisinio varianto paieškos. Ačiū. Ačiū, ponė Zylė. Pakeitimų terminas yra rugsėjo 6 diena, vidurdienis. Taigi dabar mano kolegė pasakys porą žodžių. Ponai parlamentarai, jų padėjėjai, sekretoriatas ir vertėjai, linkiu jums e, gerų atostogų ir geros sėkmės ir mėlyniems, ir raudoniems velnams. ponios ir ponai, kolegos. Taigi dar e, linkiu Jums ko geriausių atostogų, grįžti į degus, pailsėjus. Igrom Pascual taip pat norėjo tarti žodį, prašom. Sí, presidenta, aparte de darle un 10 a la vicepresidenta. Eh, que... Taip, pirmininkė, aš norėjau pasveikinti vicepirmininkę, kuri yra nedidelė, bet E, kalba labai gerai. Turiu klausimą. Buvo patiktas pasiūlymą, mano buvo neoficialus, neformalus, socialistai formaliai paprašė atidėti ir šio klausimo svarstymą pranešėjas nesutinka, aš aišku suprantu ir sutinku, bet aš manau, kad reikėtų apie tai pagalvoti. Ar manote, kad e, verta tai daryti, pirmininkė? Pone Degrandijos Paskval, iš karto pasakysiu, kad aš apie, nebegalvoju apie tai, nes galvoju apie atostogas ir šis klausimas bus įtrauktas į kito koordinatorių posėdžio darbo tvarkį, nes būtent koordinatoriai turi spręsti. Čia būtent turi būti keliamas klausimas. Na, aš nenustau galvoti, aš Dar būsiu Europos parlamente, dar ir kitą savaitę judumo paketo dėka. Ir pirmininkė kviečia vertėjus taip pat išgerti taurelę trečiajame aukšte ir palinkėjo gerų atostogų. Kolegos, gerų atostogų, pasislink, pasilinksinkite, pasinaudokite jūrą, saulę, e, vaikščiojimu ir aišku važinėjimu dviračiu.